Colleagues, can I uh, bring the meeting to order? Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų būsį kolegą Štokmaną, kuris šiandien dalyvaus posėdėje. Malonu, kad buvęs transporto komiteto kolega šiandien mūsų posėdėje Taigi sveiki atvykę. Pirmiausia, darbo atvarkės tvirtinimas. Darbo atvarkė jums išdalinta. Aš e, manau, kad ją galime patvirtinti. Pereikime prie posėdžio protokolų tvirtinimas. E, posėdžiai vyko 9 metų gruodžio 1-2 dienomis. Ar galime tvirtinti protokolus? Noriu padėkoti, o dabar norėčiau priminti komiteto nariams, kad mūsų posėdis yra transliuojamas. Taip pat norėčiau priminti, kad trečiadienį mūsų posėdis vyks kitoje patalpoje. Apie tai kalbėsiu posėdžio pabaigoje. ASP, atsiprašau, A5G3 mūsų posėdis vyks. Pirmiausia, keisimės nuomonėmis su ponu Pakei dėl jūrų transporto politikos. Pone Pakei, ar jūs pasiruošęs? Tuomet žodis jums. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, laba diena. Buvau paprašytas kalbėti komisijos vardu, kalbėti generalinio transporto direktorato vardu, pristatant jūrų transporto politikos strateginius tikslus atsižvelgiant į dabartinę krizę, kuri aišku veikia ir transporto sritį ir jūrų transportą taip pat. Aš kalbėsiu penkias, gal dešimt minučių, o tada mielai atsakysiu į komiteto narių klausimus. Jūrų transportas yra Europos transporto politikos rytis. Aišku, jūrų transportų naudojamasi rečiau nei e, geležinkelio transportu ar e, sausumos transportu, tačiau kiekvienais metais daugiau nei 500 milijonų krovinių yra pervežama jūrų keliais. Tai 5 procentai visų sausumos pervežimo, tačiau e, visgi Europos transporto srityje jūrų transportas užima svarbę vietą. Kai kuriuose ES transporto sistemų srityse yra labai aktyvus jūrų transportas, ne visur jūrų transporto galima plėtoti, ypač Niderlanduose vidaus upių keliais pervežama daugiau nei 40 visų krovinių. Tai sektorius, kuriame dirba apie 30 tūkstančių darbuotojų, jie dirba kaip savarankiški darbuotojai ir 7 tūkstančiai šeimų įmonių yra įsisteigusių Niderlanduose. Jūrų transportas labai tinkamas pervežant didelio gabarito krovinius, kai norime sutaupyti išlaidas. Per pastarosius 10-20 metų jūrų transporto sritis išsiplėtė, padidėjo konteineriais pervežamų krovinių dalis daugiau nei 20 procentų. Taigi, konteineriuose vežamos prekės gabenamos jūrų transportu gan sėkmingai. Jūrų transportas yra ne tik efektyvus um, pinigų prasme, tačiau ir um, šios transporto priemonės išmeta daug mažiau kenksmingų CO2 dujų. Taigi, kalbant apie išlakas ir energetinius aspektus. Jūrų transportas yra tikrai efektyvi transporto priemonė. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie jūrų transporto infrastruktūrą. Perinant prie jūrų transporto, mažinamas, mažinama galimybė susidaryti kamščiams sausumos keliuose. Yra nedaug išimčių ir Europos Sąjunga jau seniai pripažino, kad jūrų transportas yra labai svarbi transporto politikos e, dalis. Buvo pateikta baltoji knyga ir vidurio laikotarpio peržiūros e, ataskaita kurioje pabrėžiama, kad transporto, jūrų transporto dalis turėtų padidėti transporto kontekste. Jūrų transporto potencialas susijęs ir su geresnė integracija logistikos srityje. Taip pat reikėtų naudoti ir kitas transporto priemonės. Pirmininkė, jūs tikriausiai nenustepsite, kad Europos komisija e, savo ten dešimt politikos apžvalgoje didelį dėmesį, atsiprašau, netiek daug dėmesio skyrė jūrų transportui. Tačiau ateityje ši politika bus koreguojama. Jūrų transporto politikos strateginė tikslai paremti Najadės programa, į kurią yra įtrauktos ir teisėkuros iniciatyvos penkiose srityse - rinkos sąlygos, um, flotilė, darbo vietos, pajėgumai ir energetikos sritis bei infrastruktūra. Taigi ši programa dar kuriama, ji bus vykdoma iki 2013 metų, o tada bus atlikta programos vidurio laikotarpio peržiūra. Bus parengtos ir ateities gairės skirtos jūrų transporto politikai. Europos komisija šią politiką visada rems. Dabar dar tarsi keletą žodžių apie ekonominę krizę ir jos poveikį sektoriui. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad ekonominė ir finansinė krizė uh, aišku, neigiamai paveikė ir transporto sritį, tiek sausumos, tiek geležinkelių, tiek jūrų transporto, visos šios sritys yra panašiai paveiktos. Nuo 20 iki 30 procentų sumažėjo pervežimo krovinių kiekis. Taip pat sumažėjo ir pelnas. Tai taikytina visai transporto sričiai ir visoms transporto priemonėms. O jūrų transporto srity ypatingai neigiamai palėtė ši krizė, nes daugelis e, vidaus jūrų kelių yra naudojami pervežant gaminius iš e, vienos valstybės vieno miesto į kitą, taigi sumažėjus prekybai sumažėjo ir pervežimų kiekis. Taip pat neigiamai buvo paveikta ir krovinių prekyba ir, aišku, banko krizė taip pat veikia transporto sritį visose valstybėse narėse yra pastebimas likvidumo trūkumas ir bankų teigimu, pavyzdžiui, Niderlanduose 60 procentų visų įmonių susiduria su mokėjimų sunkumais, bent taip jau buvo rugsėjo mėnesį. Bankų prognozėmis šis skaičius dar auks. Valstybės narės dabar ėmėsi reikiamų priemonių, siekdama stabilizuoti transporto sektorių. 2009 metais buvo parengti ekonomikos gaivinimo planai. Kaip jūs žinote, šie planai yra koordinuojami ES lygmeniu. Jūrų transporto srityje Ekonomikos krizę dar jausime ilgai, kaip žinote. Jūrų transportas yra padalintas į pervežimus jūroje ir pervežimus sausumoje ir šie abu segmentai jaus neigiamą krizės įtaką. Jūrų transporte dalyvauja dažniausia keletas valstybių narių - Niderlandai, Belgija, Austrija, Vokietija. Taigi, skirtinga situacija yra mano minėtose valstybėse narėse. Sunkiausia krizę patyrė Niderlandai. Niderlandai yra ir valstybė narė turinti didžiausią jūrų transporto flotilę, taip pat e, valstybė narė, kurioje jūrų transportas yra geriausiai išplėtotas. sudėtinga išlipti šiai valstybei iš krizės, nes 160 naujų laivų buvo užsakyta dar prieš krizę, jie yra jau pastatyti ir apžiūrėti dar 2010 metais. Ir šie nauji pajėgumai įsilies į jau esamų pajėgumų eilę. Taigi, Niderlandai turės per daug laivų, nei jiems reikia. Niderlandų vyriausybė informavo komisiją apie galimus rinkos iškraipimus ir paprašė komisijos e, pateikti galimas kovos su krize priemonės. Mes Nagrinėjama situacija visose valstybėse narėse. Lapkričio mėnesį vyko susitikimas, kuriame buvo nagrinėjamas krizės poveikis jūrų transportui. 130, atsiprašau, apie 100 ž... kalbėtojų e, kalbėjo šiuo klausimu, o vėliau vyko e, vidaus jūrų transporto komiteto posėdis e, sausio 7 dieną. Pone pirmininkė, priėmė išvados, kad didžioji valstybių narių dalis mano, kad ši krizė nors ir labai neigiamai veikia Niderlandų situacija, tačiau jos negalime vertinti kaip struktūrinės krizės, tai yra greičiau ciklinė krizė, kuri neigiamai veikia visas transporto priemonės. Bus imtasi struktūrinių priemonių ir jos yra pačios tinkamiausias dabartinėje situacijoje. Norėdami parengti ir rekomenduoti tinkamiausias priemonės kovai su krize, valstybės narės pasiskirstė į mažas darbo grupeles. Reino komisija taip pat yra pasirengusi parengti savo rekomendacijas. Pastarosiamis dienomis kaip tik ir nagrinėjamos pačios geriausios priemonės, e, kurias galima bus taikyti, bandant iš krizės ištraukti jūrų transporto sritį. Komisija yra pasirengusi nuolat informuoti, ponė pirmininkė, jūsų komitetą apie pažangą šioje srityje. Dėkoju. Dabar pereisime prie kalbėtojų nuo atskirų frakcijų. Pirmiausia, ponas Kūn, EPP frakcijos vardu, prašom. Pone pirmininkė Simpsonai, e, mielos kolegės, Pano Pake analizė dėl jūrų transporto Europoje yra e, puikiai parengta. Aš sutinku, kad dabar yra pats geriausias laikas veikti, nes jūrų transporto pervežamų krovinių kiekis sumažėjo 20-30 procentų. Tai reiškia, kad ypač mažos įmonės susiduria su ypatingais sunkumais, kaip jau buvo minėta. Jos turi gražinti kreditus, Ir taip pat reikia pastebėti, kad mes susidurėme ir su ypatingai šalta žiema, dėl oro sąlygų kai kuriuose vietose jūrų transportas tampa nebeįmanomas. Todėl norėtume paprašyti, kad būtent vidaus jūrų transporto srityje stengtumėmės dirbti veiksmingiau, reikėtų išnagrinėti tokias transporto priemonės, kurios mažiausias išmeta CO2, reikėtų remti ekologiškas transporto priemonės ir aišku, kad valstybės narės kartu su Europos komisija turėtų pripažinti, kad dabar išgyvename labai e, didelius rinkos sukrėtimus ir tai reiškia, kad turime atitinkamai reaguoti. Taip pat reikia pamastyti apie jūrų krovinių vežimą. Galbūt galėtume būtent krizės laikotarpiu numatyti nustatyti bendrijos lygmenių mažiausias, mažiausius pervežimo įkainius, kad kai kurios įmonės nedempinguotų savo paslaugų. Buvo kalbėta ir apie poreikį naujai reglamentuoti jūrų transportą. Jei 160 naujų vidaus jūrų transportui skirtų laivų įsilies į šį sektorių ir jie turės pervežti krovinius, turėtume bendrijos lygmenį pagalvotų, pagalvoti, ar nereikėtų įsteigti kompensavimo sistemos, kurios esmė būtų mokėti tam tikras išmokas mažoms įmonėms tuomet, jei jos pasirengusios atsaky, atsisakyti savo neekonomiškų senų laivų ir naudotis naujais laivais. Taip pat ES lygmenio reikėtų parengti mažų įmonių rėmimo schemą. Turėtume stengtis, kad neįvyktų rinkos iškraipimų. Tai svarbiausi klausimai, kuriuos valstybės narės kartu su komisija turėtų aptarti. Dabar sukurta darbo grupė turėtų parengti ir veiksmų planą, kuris būtų vykdomas gan greitai. Turime nedelsiant vyk, e, griebtis veiksmų, nes daugelis įmonių Niderlanduose, Prancūzijoje ir Vokietijoje yra tokioje sudėtingoje situacijoje, kad jos tikrai netems ilgai. Vokietija ėmėsi specialios kreditavimo sistemos. Kreditai dabar yra suteikiami toms įmonėms, kurios atsidūrusios į ypatingai sunkę situaciją ir norint padidinti jų likvidumą, bankai teikia tokiams įmonėms paskolas. Tikiuosi, kad komisijoje kartu su valstybėmis narėmis ši situacija bus aktyviai diskutuojama. You, Dėkuoju ponui Kūn. Dabar SND frakcijos vardu ponas Drai, prašom. Um, Ik denk dat we geconfronteerd. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar susidurėme su krize. Ir net netrumpalaikė krize. Ji kelia ilgalaikių sunkumų. Ši krize yra įsivyravusi rinkoje. Vidaus vandenų transportas gali atlikti labai svarbu ir teigiamą poveikį rinkoje. Jeigu mes neteisingai kovosime su šia krize, tai susidursime su grėsme, kad šis sektorius kurį laiką kentės. Ir tokiu būdu negalėsime siekti savo ilgalaikių tikslų. Prisimenate, kad šiam sektoriu priklauso tik 5 procentai rinkos, lyginant su sausumos keliais. Ir šis sektorius išmeta tik tai 1 procentą emisijų, taigi galime kalbėti apie santyki 1 prie 5. Aš manau, kad mes turėtume kaip galima greičiau spręsti šią problemą. Ta minėjo ponas Kūn ir ponas Pakė. Egzistuoja labai daug smulkių įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų šiame sektoriuje. Ir akivaizdu, kad šios smulkios įmonės ir savarankiškai dirbantis asmenys nukentės. Jeigu mes kalbame apie šio sektoriaus smukimą nuo 20 iki 40 procentų. Jūs minėjote labai daug komitetų susitikimų, buvo įsteigta darbo grupė, tačiau aš jaučiu, kad laiko mes turime ne per daugiausia. Komisija turi iniciatyvos teisę ir komisija turi nuspręsti, kurios priemonės pasiteisins. Tačiau aš norėčiau konkrečiai išgirsti, kokius pasiūlymus jūs pateiksite darbo grupiai, kad mes galėtume išbristi iš šios krizės ir padėtume žmonėms išeiti iš krizės ir apskritai išgyventi. Svarbiausia, kad šis sektorius matytų geresnės ateities perspektyvą. Taigi iš komisijos norėčiau išgirsti, ką jį ketina daryti. Jūs minėjote, kad tai nėra struktūrinė krizė, bet aš nepaisant to norėčiau sužinoti, ką jūs ketinate pasiūlyti. Jokios abejonės esame krizėje ir ją turime įveikti. Aš manau, kad aš pats turiu atsakymą, kuris padėtų mums judėti pirmin. Ačiū. Dėkoju Alde frakcijos vardu, ponė Henis Plašart. Hmm, Pirmiausia kalbės mūsų koordinatorius, o po to pasisakysiu ir aš. Okay. Pirmininkas, gerai. Taip ir buvome sudarę. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Manau, kad ypač vidaus vandenų transportas rytyje dar apie daug ką turime intensyviai galvoti. Aš tikiuosi, kad mes ne tik šiandien šią temą kalbėsime, kalbėsime ir apie baltąją knygą. Stengsimės, kad būtų akcentuojamas toks vidaus vandenų transportas, kuris vyktų tinkamose upėse. Reikia pamastyti ir apie uostus, ir apie tai, kad e, juose yra daug pajėgumų, kuriais nesinaudojame, galbūt tiesiog trūksta postumio. Aš tikiuosi, kad komisija pateiks konstruktyvių pasiūlymų, kokiu žingsniu galėtų imtis komisija, kad būtų tinkamai padedama ne tik vidaus vandenų transportui, tačiau kad būtų pateiktos ir galbūt rekomendacijos, kaip toliau plėtoti verslą. Manau, kad pajėgumų yra. Reikėtų nepamiršti tiek ekonominių, tiek ekologinių aspektų. Būsiu labai dėkinga komisijai už pasiūlymus. You, Kramer, Dėkuoju, pana Kram. Panas Krameris žalėjo. Manau, kad krizė dabar ne tik transporto srityje mus. Uh, užklupo labai sunki ekonominė ir finansinė krizė. Vokietija buvo parengusi trumpalaikių išmokų schemą už e, senus automobilius, tačiau e, Pavyzdžiui, e, šeima, kuri norėjo nusipirkti naują virtuvę, o naują automobilį galbūt po dviejų, trijų metų, tai gavusi tą E, išmoką, ji nusprendė pirmą nusipirkti mašiną, o vėliau galbūt įsigys e, naują virtuvę. Manau, kad e, reikėtų atidžiai išnagrinėti visą transporto sektorių. Pavyzdį iš Didžiosios Britanijos jau minėjau, 5 milijonai kiaul, kilogramų kiaulienos kvota. Manau, kad ji yra per didelė. Manau, kad galėtume atsisakyti tokių kvotų ir niekas to nepastebėtų. Vidaus vandenų transportas e, dažnai e, vadinamas e, ekologišku transportu, jei laivai atitinka ekologinius reikalavimus ir yra tinkamai eksploatuojami. Vidaus transporto laivai neprivalo mokėti kai kurių mokesčių, kuriuos turi mokėti sausumos transporto priemonės. Mums buvo pateikti kai kurie skaičiai, buvo kalbama apie 5 procentus. Būtų įdomu, kokios prognozijas ateinantiems 20, 20 metų. Jeigu kalbėtume apie praėjusius 20 metų, tai pamatytume, kad vidaus vandenų transportas sumažėjo per pus. Pats tinklas yra gan didelis, tačiau e, kai kurių miestų tiesiog negalime pasiekti vidaus e, vandenų transportu. Taip pat daug kas priklauso nuo oro sąlygų. Žinau, kad Elbėje apie 200 dienų per metus nebuvo galima gabenti krovinių, nes tiesiog Elbė buvo užšalusi arba išsau... nuslūgęs vandens lygis. Taigi, Mes žinome, kad e, jūrų transportas e, yra labai neigiamai veikiantis e, aplinką, tuo tarpu vidaus vandenų transporto priemonės aplinkos beveik ne teršia. Turėtume išanalizuoti, kokios techninės galimybės vidaus vandenų transportą padaryti dar ekologiškesniu. Įdomu buvo klausyti Niderlandų statistinius duomenis. E, turiu pasakyti, kad Vokietijoje daugiausia krovinių yra pervežama Reinu. Aš net e, susidūriau su tokiu, tokiais skaičiais, tokia tiesiog statistika. Buvo rašoma, kad 80 procentų viso vidaus vandenų transporto vyksta Reinu. Ar turime atsakyti savo į tą klausimą, ar mes tikrai svajojame, kad visomis upėmis būtų gabenami kroviniai? Manau, kad turėtume atidžiau panagrinėti ir mažų valstybių situaciją. Neturėtume kurti geresnių sąlygų tik tai didelėms įmonėms. Būtų įdomu sužinoti, kokia komisijos nuomonė, kokias prognozes komisija mato. Aš sutinku, kad uostuose reikia įrengti daugiau prieigų sausumos transportui, galbūt dalį krovinių perkeliant į ant riedmenų. Kokiu konkrečiu pasiūlymų komisija galėtų pateikti, nes turiu pasakyti, kad pasarosius metus, net neprasidėjus ekonominiai kriziai, e, vidaus vandenų transporto dalis buvo sumažėjusi. Ačiū. Ačiū, Vandalin. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ponas Paket e, pasakė, be kita ko, kad krizė yra ciklinė, o ne e, struktūrinė. Tačiau tai vis tik yra klausimas, nes bet kokia krizė ištinkanti vidaus e, vandenis iš esmės yra struktūrinė. Savaime vandens, vidaus vandenų transportas e, turi būti susijęs su tom tikromis protekcinėmis priemonės E, lėktuvo naudojimo laikas yra kur kas ilgesnis negu sunkvežimio. Pavyzdžiui, 15 metų ir 7 metai. Tai yra ypatingas e, vandens transport, vidaus vandens transporto aspektas. Per pastaruosius metus ES buvo pakeista laisvų, laivų nurašymo taisyklė būtent e, dėl šios ypatybės. Be to, laivų nurašymo į metalo laužo sistema buvo finansuojama pačios pramonės. Maždaug 30 milijonų eurų dabar yra skirta metalo, e, laivų nurašymui į metalo laužą fondui ir daugelis vyriausybių tam pritarė. Niderlandų vyriausybė tam pritarė ir jos verslo asociacija nusintė laišką Europos komisijai teikdama, kad krizė yra tokia rimta, Ir sujudimas rinkoje yra toks rimtas, kad tos dvi priemonės, tai yra, tarp kurių yra ir nauja taisyklė dėl daivų nurašymo metalų laužą, turėtų būti pradėtos iš naujo taikyti. Aš tam pritariu, nes dėl ypatingos tos specifikos e, šio laivyno ir dabartinės ekonominės krizės matome didžiulį krovinių pervežimo masto sumažėjimą. Be to, tarifai už krovinių pervežimą pasikeitė. Komisija ką tik pasakė, kad didžioji dalis valstybių narių nebūtinai pasisakys už ypatingų priemonių taikymą, nes jos mano, kad ši krizė nėra struktūrinė. Tačiau iš esmės aš galėčiau pasakyti, kad ta krizė yra struktūrinė. Todėl priemonės, apie kurias dabar kalbame, turėtų būti taikomos. Europos komisija taip pat turėtų nešti tam tikrą atsakomybę. Dabar Niderlandų vyriausybei turės būti pateiktas atsakymas apie komisijos numatomus veiksmus. Aš manau, kad labai teisingai buvo išreikšta mintis, kad reikėtų įsteigti darbo grupę. Tačiau dabar 90 procentų bendrovų negali tenkinti mokėjimų įsipareigojimų. Kažkas minėjo 60 procentų, bet turbūt kad tikrieji skaičiai yra kur kas didesni. Tačiau e, aš patarčiau komisijoms e, nariams štai ką. Pasinaudokite iniciatyvos teisę, pasinaudokite jų turimomis priemonėmis ir padėkite e, šiai transporto sričiai. Per pastaruosius pusę metų vis daugiau bendrovių pasiekė dugną ir ateityje dar daugiau jų galbūt žlugs. Jų laivai bus pateikti rinkai už pusę vertės, tada krizė dar labiau pagilės. Veiksmų reikia imtis jau dabar. Aš norėčiau pateikti klausimą komisijai. Ką jūs atsakysite vasario ar kovo mėnesį Niderlandų vyriausybei? Aš siūlau imtis veiksmų dabar, kad šis sektorius nebūtų nušluotas nuo žemės paviršius. Eh, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad krizę įtraukėte į darbo atvarkę, atsiliepdami į keleto žmonių prašymą. Be bejonės, e, Europos komisija turi suvokti, kokios pagrindinės problemos iškyla e, šiai laivybos sričiai. Ponas Vandalin ir kiti parlamentarai išsakė labai gerų komentarų šią temą. Tačiau labai svarbu, kaip jau buvo paminėta, pabrėžti šios srities silpnumą, nes e, čia išvelgiame ypatingos specifikos. Šiuo metu dėl krizės rimtumo nukentės net e, solidžiausios bendrovės. Vadinasi, galiausiai iškils rimtų struktūrinių problemų. Kai mes pradėsime išbrizinėti iš krizės, e, vidaus laivų transporto sistema bus tokia silpna, kad subalansuoti šios pramonės raidą bus tiesiog nebeįmanoma. Tai bus žalinga ir pačiai pramonės ryčiai, ir aplinkai, ir bendrai transportui. Turime pasirūpinti, kad dabartinės geros ir solidžios įmonė, bendrovės nenukentėtų, nes jeigu bus reikalai, jeigu reikalai klostys kitaip, kaip yra dabar, tai ir jos patirs tam tikrų nuostolių. Uh, Europos komisija kalba apie tam tikrus veiksmus, bet kada matysim rezultatų, kol kas apie juos tik šnekama. Žinau, kad čia parlamento komitete e, daugelį komunikatų yra pabrėžiama vidaus vandenų e, laivybos reikšmė. Tačiau pažvelkime į perspektyvas dabar ir atrodo, kad pagal Najadės programą pažangos nėra padaryta daug daugelės ryčių. Mes nesam niekada matę tikros e, programos šiais ryčiai keisti. O tokia programa yra labai svarbi, kad sutvarkytume šį sektorių struktūriškai. Džiaugiuosi, kad e, naujasis komisijos narys e, įsijungs į šį procesą, turiu galvoje komisarą Kalas. Jis jau dabar ėmėsi peržiūrėti ataskaitą, kuri bus pateikiama parlamentui ir tą peržiūrą jis atliks struktūriškai. Mano nuomonė, tai yra sektoriaus ateičiai labai svarbu. Tačiau artimiausių metų mums svarbu siekti greitų rezultatų, nes, kaip žinia, būtų e, e, mums labai svarbu e, imtis netidėliotinų veiksmų, kad išvengtume krizės artimiausių metų. Norėčiau sužinoti, ką komisija ketina nuveikti ir ar pasakytumėt, kaip greitai parlamentas savo darbo grupėje galės tą temą aptarti. Pone Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Aš... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti komisijai klausimą. Ar komisija galėtų pateikti konkrečius skaičius, kiek žmonių buvo atleista šiame sektoriuje, kiek asmenų prarado savo darbo vietas, nes daugybė įmonių ir bendrovių atleido šimtus darbuotojų. Ir aš nežinau, ar jiems buvo skirtos lėšos iš Europos socialinio fondo. Aš nežinau, kiek įmonių bankrutavo šiame sektoriuje. Ir norėčiau paklausti komisijos dar kito klausimo susijęs su ekologiškais laivais. Ne-am propus să avem nave mai. Uh, Taigi, mes norėtume kurti ekologiškesnius laivus, norėtume, kad vidaus vandenų keliuose būtų naudojama uh, netokia aplinka teršianti, netokios aplinka teršiančios um, kūro priemonės. Taigi, ar komisija ketina remti smulkės ir vidutinio dydžio įmonės, aš kalbu apie Najadas programą ir Marko Polo programą. Ir taip pat ar bus imtasi priemonių, kurios užtikrins modernesnių uostų įrengimą ir įvairių transporto rūšių panaudojimą. Ir paskutinis mano klausimas - ES strategija 2020 metams. Ar bus transporto politika parengta Europos lygmenių ir ar ji vaidins svarbu vaidmenį? Mes taip pat norėtume sužinoti, kiek svarbos bus skirta upių transportui ar bus parengta veiksmų programa su atitinkamu grafiku, su suplanuotais pinigais ir ar visa tai galiausiai taps realybė. Dėkoju poniai Tikau. Dabar ponė Henis Plašart, prašom. Ačiū pirmininkė. Komisijos atstovas labai puikiai pristatė šią, šį sektorių. Jis kalbėjo apie krizę laivy, laivybos vidaus vandenyse sferoje. Šis sektorius yra ypatingas ir pagal skaičius galima matyti, kad 60 procentų įmonių susiduria su sunkumais mokant. Jūs kalbėjote apie darbo grupės veiklą. Tačiau e, ar tai reiškia, kad Europos komisija neturi savo pasiūlymo? Kaip ir kolegos, aš raginu komisiją pasinaudoti savo teisėmis ir ypatingai iniciatyvos teisę. Čia galima kalbėti apie laivų nurašymą į metalo laužą ir kitas priemonės. Jūs sakėte, kad šis sektorius yra itin pažeidžiamas, dėl to jis nusipelno ypatingo komisijos dėmesio. Aš nemanau, kad darbo grupės pakaktų. Mano vyriausybė bando išvengti naujų darbo grupių steigimo, spręsdama problemas. Aš tikiuosi iš Europos komisijos konkrečių veiksmų. Aš tikiuosi, kad Europos komisija pristatys programą anksčiau negu kad šis sektorius susidurs su rimtomis problemomis. Aš tikiuosi, kad Europos komisija pasieks rezultatų. Tačiau, kai kalbame apie Europos transporto ateitį ir naują strategiją, turbūt nepavyks mums užtikrinti atitinkamo upių transporto vaidmens. Aš manau, kad Svarbiausia būtų, kad komisija siūlytų konkretesnės priemonės ir konkrečiau kalbėtų apie tai, kaip kovoti su krize šiame sektoriuje. Dėkoju poniai Henis Plašart, ponia Ajala Sander. Sí, gracias, presidente. Sí, eh... Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad vyksta diskusijos šią temą nes e, vidaus vandenų transporto sektorius ypatingai skaudžiai kenčia nuo krizės. Kalbant apie sausumos transportą, visada reikia prisiminti, kad yra ir kitų transporto rušių. Taigi dar kartą dėkoju už e, šią diskusiją. Galbūt komisijos atstovas galėtų pasakyti, ar mes susidurėme su ekonomikos krize. Taigi tokia krize, kuri truks vieną, du metus ir kurią galime nugalėti pasitelkę tam tikrus finansus, ar vis dėlto tai yra struktūrinė krizė. Mums labai būtų įdomu sužinoti, su kokia krize mes susidurėme. Ir aišku, jei yra įsteigta darbo grupė, tai būtų įdomios tos darbo grupės rekomendacijos, kaip galime išgelbėti ypač mažas įmonės. Tačiau pirmiausia, atsakykite man į klausimą, ar ši krizė yra ekonomikos krizė ar struktūrinė krizė. Jei esama tam tikrų požymių, kad tai yra struktūrinė krizė, iškyla ir klimato kaitos problemos, nes klimato kaitos problemos yra susijusios ir su vidaus vandenų transporto. Be to panašu, kad e, Europoje vidaus vandenų lygis smuks. Taigi iškyla ir klausimas, kiek vandens telkinių dar bus tinkami vidaus vandenų transportui plėtoti. Ar komisija numato tam tikras saugumo priemonės? Manau, kad e, visų galimų priemonių reikėtų imtis kaip galima greičiau. Tikriausia, tai nebus radikalūs pasiūlymai, kurie netiks vienam ar kitam sektoriui. Tiesiog mes siekiame pakeisti esamą laivų flotilę. Buvo daug kalbėta apie Marko Polo programą, apie kitas programas. Gal galėtume pasinaudoti tų programų numatytomis priemonėmis ir taip padėti šiam sektoriui. Marko Polas yra šiuo atveju labai geras pavyzdys. Ačiū labai. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Tuomet Jums leidus, ponė Paket, aš norėčiau tarti keletą žodžių apie šios debatus. Iš mūsų komiteto narių reakcijų aiškėja, kad vidaus vandenų transporto sektoriuje pastebima labai gili krizė. Pone Plašart ir kiti taip pat kalbėjo apie tai. Didžiausia mano nuogestavimą, beje, kaip kalbėjo ir ponia Plašert, kelia štai kas. Atleiskit man, jei būsiu kiek ciniškas. Paprastai komisija, susidūrusi su tam tikromis problemomis, inicijuoja tyrimą. Aš e, nežinau, dabar tiesiog komisija įsteigė darbo grupę. Aš nežinau, ko ta darbo grupė sieks, todėl būčiau dėkingas jai pateiktumėte man daugiau informacijos šią temą. Aš nesu vidaus vandenų transporto ekspertas, galbūt esu kai kurių kanalų transporto ekspertas. Tačiau e, buvo kalbėta ir apie krizę Reino upėje. Tačiau jei krizė yra Reino upėje, tai kas po galais dedasi kitose upėse, nes Reinas yra būtent ta upė, ta didžioji upė ir jei ten yra štilis, tai kokia situacija kitose vidaus vandenų keliuose? Niderlandų ir Belgijos atstovai taip pat pateikė kai kuriuos pavyzdžius. Noriu pabrėžti pono Kramerio išsakytą mintį. Jei bankas bankrutuoja, tai niekas nekvesionuoja, ar reikia suteikti jam pagalbą ar ne. O aš nenoriu kritikuoti komisijos primtų sprendimų. Gal tie sprendimai yra tinkami, tačiau dabar sudėtinga krizė palėtusi vidaus vandenų transportą ir mes e, turėtume pasaky, pri, sutikti, kad šiam transporto sektoriu taip pat reikėtų padėti. Aišku, aš galiu klysti, tačiau Šiandien aš manau, kad visi turėtume sukurti idėją, kuri pasitarnautų transporto sektoriaus gaivinimui, kalbu apie vidaus vandenų transportą. Reikėtų postumio šiam sektoriui. Su visa pagarba komisija ir valstybėms narėms noriu pasakyti, kad galbūt po keleto metų mus apkaltins, kad mes nesėmėme reikiamų priemonių. Pone Paket, aš e, toj suteiksiu Jums žodį ir Jūs galėsite atsakyti į komiteto narių iškeltus klausimus. Tačiau man susidaro toks įspūdis, kad mes visi žinome, kad yra krizė, visi žinome, į kokią padėtį patekusi um, vidaus vandenų politika. Tačiau iki šiol aš tikrai negirdėjau jokių konkrečių pasiūlymų. Taigi gal jūs galėtumėte pasakyti, ką turėtume daryti, kad galėtume padėti šiam sektoriui, tokiu sudėtingu laikotarpiu. Kaip jau buvo minėta, šis sektoris kenčia dar ir nuo oro sąlygų. Aš tikrai manau, kad turi būti sričių, kuriuose ES galėtų veikti, galėtų padėti šiam sektoriui išsikapstyti iš krizės. Būtų malonu, jei jūs mums suteiktume bent, suteiktumėte bent kiek vilties, nes e, jūsų įžanginė kalba dėja mums nesuteikė vilties. Taigi žodis jums, o laikas mus spaudžia. Uh, much, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, dėkuoju Jums už visus klausimus ir komentarus. Gerbiamas pirmininkė, aš net ne visai esu tikras, kad per artimiausias penkias minutės suteiksiu Jums viltį, kurios Jūs taip norėtumėt. Bet aš pabandysiu trumpai pristatyti procesą. Ir e, paaiškinsiu, kaip valstybių narių administracijos, visas sektorius ir mano kolegos Europos komisijoje bandome veikti. Uh, E, atsakas yra suderintas su komisija ir su naujai paskirtuoju komentaru, kurį jūs minėjote. Ir per jo klausimą ir šiandienos diskusijas akivaizdžiai supratome, kas yra jo radaro centre. Kai tik naujoji komisija pradės dirbti, tas temas aptarsime išsameu. Man iškilo šiokių tokių sunkumų. Sutinku su didžiaja dalimi to, kas buvo pasakyta, ypač su tuo, kaip sakiau pradžioje, kad šis sektorius yra be galo svarbus, siekiant užtikrinti transporto sektoriaus pusiausvirą ir bendrai jo pažangą ateityje. Transporto politika bendrai turi siekti e, veikti pagal integruotas transporto sistemas ir skirtingos transporto šakos turėtų būti suderinamos. Akivaizdu, kad daugelis iniciatyvų ir priemonių priimama ES lygių, ES komisijoje ir ES parlamente arba kartu su valstybėmis narėmis e, yra orientuotos į tai, kad transporto uh, skirtingos rūšys, skaitant ir vandens kelius, būtų susijėtos. Todėl, galvodami apie tolesnį perspektyvą, turime suprasti, kad vidaus vandenys atliks labai svarbų vaidmenį ES transporto sistemoje. Konkrečiau veikdama Europos komisija vandens vandenis traktuoja kaip e, ten ateities tinklo dalį. Be bejonės šis elementas bus e, labai svarbus, kuriant tokius tinklus apie tai. E, ir apie tai su komitetu bus kalbėta nemažai. E, Kalbame ir Europos uostų sistemos sutvarkymą. Uostaigi yra patekimo Europos transporto sistema elementas, bet e, turime galvo ne tik jūrų transporto uostus, bet ir vidaus vandenų uostus. Ateityje, kalbėdami apie integruotą transporto politiką ir ES e, bendruosius tinklus, e, turime to nepamiršti. Čia reikia nepamiršti E, žaliųjų koridorių vidaus vandenų apylinkėse žalieji koridoriai turi būti užtikrinti, tai turėtų būti daroma per logistikos grandinės ir per artimiausią laikotarpį mes pasistengsime pasirūpinti, kad būtų sukurta dar nors vieno vandens vandenų žaliojo koridoriaus e, struktūra kaip tam tikras stuburas. Tiek aš galėjau pasakyti. Noriu jūs tik patikinti, kad Europos komisijai, kaip ir visiems kitiems ES veikėjams, vandens, vidaus vandens keliai buvo ir išlieka e, svarbus darbo objektas, nepaisant sudėtingų šios srities aspektų. Ponas Krameris kalbėjo apie šios srities silpnasias pusės ir Europos komisija tai supranta, tačiau ši transporto rušis, turi labai daug pranašumų ir patiria tam tikrų nediskriminuojamo traktavimo požymių, tačiau ateitie manau, kad bus e, įtraukiama į bendrą transporto sistemą šis rytis pakankamai gerai. Baigdamas noriu pasakyti, kad Europos komisija sutinka, kad Europos vidaus vandenų sektoriuje yra krizė. Ar tai yra struktūrinė ir ciklinė krizė priklauso labiau nuo mm, Europos bendrijos teisės aktuose numatytų priemonių. Išgyvename krizę, kuri turi socialinį poveikį. Mes puikiai apie tą socialinį poveikį žinome. Ir viena iš priežasčių, kodėl praėjusiais metais organizavome klausimą tą temą, buvo būtent tai, mes kartu su jumis norime sukurti tam tikrą paramos paketą, kuris turėtų būti kuo efektyvesnis. Turime galvoti ir apie socialinę pusę. Pane Tikau paminėjo nemažai skaičių, kol kas duomenų reikalingų neturime, bet to žinome, kad neretai e, vandens vandenų bendrovės yra individualios arba šeimos bendrovės ir e, žmonės neretai ne tik darbą praranda, bet ir praranda visas pajamas. Mm, socialinis poveikis dėl to yra labai didelis ir galvojame apie visą priemonių paketą, E, skirta tokiems socialiniams padarniams sumažinti. Norėčiau pabrėžti, kad vandens, vandenų sektorius yra tam tikra prasme specifinis. Aš dabar žvelgiu į savo kolegas ir prisiminkim, kas buvo prieš 15 metų. Tada tas sektorius buvo labai griežtai reguliuojamas, buvo nustatytos kainos ir valstybių narių lygių buvo numatyta, kokiais, kokiais užimtumas bus e, tų vandens vidaus vandenų kelių. Tačiau dabar tokios struktūros nebeturime. Pagal dabartinės ES taisyklės nusadinėti kainas nebeįmanoma. ES konkurencijos taisyklės yra taikomos ir vidaus vandenų sričiai, todėl jokios taisyklės nebeįmanomos. Ta pati galima pasakyti apie laivų nurašymo schemą. Iš pradžių tai e, buvo traktuojama kaip labai plataus masto schema su didžiuliu finansavimu. E, bet mes pamatėme, kad tas sektorius buvo per daug reguliuojamas ir dabar jis yra labiau liberalizuojamas, teisinių požiūrių jis yra lankstesnis. Taigi yra parengta nemažai priemonių, kuriomis siekiama sureguliuoti vandens, vidaus vandenų krizę. Tačiau jos negalės galbūt būti įgyvenintos iš karto, galbūt jos dar nėra įtrauktos į teisės bazę, o jeigu kalbame apie e, laivų nurašymą, tai suprastume, kad ES mastų suteikiamas finansavimas yra nepakankamas. E, rezervas yra 35 milijonai eurų vidaus vandenims, tačiau tie pinigai yra skirti skirtingiems tikslams. Valstybės narės be to tas lėšas paskirsto į likvidų turtą ir um, pagrindinį turtą. Ir po to pamatome, kad lėšų neužtenka laivų nurašymui. Jeigu paskaičiuojame, kiek laivai kainuoja, tai galbūt galėtume nurašyti metalų laužą Nedaugelį jų e, mažų ar vidutinio dydžio laivų nurašymas e, labai nedaug pakeistų Europos bendrijos mastų bendrą laivininkystės, bendrus laivininkystės pajėgimus, pajėgumus ir produktivumą. Dabar įgyvendamos priemonės yra susijusios ne su tuo, kad mes naudojame savo iniciatyvos teisę, bet su tuo, kad dauguma jų e, turi būti įgyvenamos valstybėse narėse. Jūs paminėjote bankininkystės sektorių ir automobilių sektorių. Čia e, ekonomikos atgyvinimo paketai buvo nacionalinio masto, nors ir buvo koordinuojami ES lygių, bet finansavimas iš ES buvo labai nedidelis. Mes prašėme, kad būtų pateikti pasiūlymai nacionalinėms paramoms priemonėms. E, prisiminkime Niderlandus, kurie labiausiai nukentėjo dėl krizės Ir mes su jais dirbame, jau lapkričio mėnesį rengėme diskusijas, paskui sausio mėnesį ir nacionalinio masto paramos paketą, tiksliau tarptautinio masto paramos paketą sukurti nėra lengva. Todėl mes esame pasirengę aptarinėti su kolegomis iš Italijos reikalingus veiksmus. Mes norime, kad numatyta parama atitiktų bendrą teisinę bazę, pirmiausia, konkurencijos taisyklės ir be abejonės visuomet sveikinsime kokį sektoriaus gelbėjimo paketą, kuris duotų reikalingus rezultatus. Jeigu kalbame apie ilgalaikę transporto politiką ir infrastruktūros priemonės, kuriuos stengsime įgyvendinti pagal dabartinę politiką ir apie tai bus kalbama su uh, paskirtuoju kandidatu Kalas, tai uh, turime nepamiršti ES teisės aktų apribojimų ir trūkumų. Uh, Mes esame pasirengę ir norime aptarinėti nacionalinius sektoriaus gelbėjimo planus, bet e, jeigu paklausumėt, kiek ES reglamentų ar įstatyminių priemonių galėtų būti panaudota remiant e, šį sektorių Europos lygių, tai e, turėtume prisiminti, kad tie reglamentai yra susiję tik su um, išėjim, iš anks, ankstyvo išėjimo į pensiją galimybę, uh, ir tam tikrų nacionalinių planų finansavimo palengvinimo priemonėmis. Taip pat galvojame apie e, reikalingų darbuotojų rengimą ir perkvalifikavimą. Turiu galvoje darbuotojus, kurie gali būti reikalingi šios pamonės ryšiai. Bet nepamirškime, kad profesinis mokymas yra kur kas svarbesnis negu perkvalifikavimo planai. E, Šiuo metu mes e, išgyvename tam tikrą krizę ir darbuotojų vidaus vandenų sektoriuje trūksta labai smarkiai ir ateityje tas darbuotojų stoka neišnyks. Todėl apie tai turėsime dar kartą galvoti. Be to nereikėtų vengti toliau kalbėti apie tą nematomą darbą. Turiu galvą darbą pradėtą pagal Najadės programą informacijos centruose, kad E, būtų daugiau žinoma, suvokiama, kad vidaus vandenys ir jų laivyba gali būti naudingi ir gali būti naudojami. Ir kroviniams pervežti konteinerių transporte, pavyzdžiui, žinome, pastaruosius metus labai išaugo apimtis. Bet dabar atrodo, kad ne visi krovinių pervežėjai apie tai žino. Be to turime kalbėti apie integruotos transporto logistikos grandinę. Reikia daugiau suteikti informacijos e, vežėjams ir turėtume skatinti juos daugiau naudotis vidaus vandenų laivybą. Be to reikėtų užmėgsti glaudesnius ryšius tarp jų ir vidaus vandenų operatorių. Nenoriu pradėti labai techninės diskusijos apie tai, ar krizė yra ciklinė ir struktūrinė. Kaip aš jau sakiau, mes be bejonės pripažįstame, kad krizė egzistuoja ir kurios zonos labiausiai nuskenčia galime pagalvoti apie tai, kokias priemonės galime gyvendinti pagal ES teisės aktus ir apie tai, kokie sprendimai gali būti priimami, pagal kokį procesą, pagal kokią procedūrą. Tačiau, kaip aš jau sakiau, tik 35 milijonai eurų ES e, visoje pramonėje susidaro šiai sričiai. Tai yra vis tik pinigai Ir tada iškyla klausimas, kaip tuos pinigus būtų galima panaudoti. Ir turbūt jeigu tuos pinigus dabar panaudotumėm, tai e, jie būtų e, efekt, du, du, rezultat, duotų didesnių rezultatų negu tos vadinamos švelniosios priemonės. Prisiminkime tokias ambicingas schemas ar planus kaip e, laivų nurašymą. Man atrodo, kad čia paramos e, lėšos yra labai ribotos. Tiek aš pirmininkė galiu pasakyti, bet laiko daugiau neturiu. Ačiū. Aš žinau, kad vicepirmininkas Vandalinas uh, turi klausimą, jis norėtų patikslinimo, mes dar turime keletą minučių ir aš suteiksiu jam tokią galimybę. Taigi, ponas Vandalin, paprašyčiau jūsų kalbėti trumpai, taip pat ir ponios Vortman Kor paprašyčiau kalbėti trumpai, prašom. Ja, dank u voorzitter. Um, ik... Ačiū pirmininkė. Aš klausiausi pono paket. Jis sakė, kad situacija yra sudėtinga, tačiau dar kartą norėčiau pabrėžti, kad laikas kalbėjimui baigėsi. Kuo ilgiau mes kalbėsime apie tai, kad būtina renkti mokymo programas, tuo situacija tik prastės, o mes vis dar lauksime naujų planų. Jūs minėjote 35 milijonus, kalbant apie laivų nurašymą. Žinoma, šios lėšos turės būti paskirstytos. Tačiau šis fondas gali būti ir papildytas. Jeigu kalbėsime apie naujus tonažus, tai galėsime padidinti laivų nurašymo fondą. Apskritai, vien tik apie laivų nurašymo fondą negalima kalbėti. Turėtume pagalvoti, kaip padidinti tuos 35 milijonus eurų. Kitas dalykas. Seni laivai, kurie labiau teršia aplinką galėtų būti pakeisti naujais, o tai reiškia, kad visa aplinkosauginė situacija pagerėtų šiame sektoriuje. Tai galbūt galėtumėte pakomentuoti šią situaciją. Dabar Bortman Kol, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausiau apie darbo grupę, kai ji baigs darbą, ar bus pristatyti darbo grupės veiklos rezultatai. Šis klausimas yra labai svarbus ir turi būti nagrinėjamas skubiai, ir mums yra būtinos konkrečios priemonės. Tačiau kada darbo grupė galės atsiskaityti už savo veiklą ir pateikti rezultatus? Pirmininkas. Pona Paket. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galėčiau su jumis daugiau apie tai kalbėti, kalbant apie tas senas ir naujas taisyklės, aš bijau, kad mes neturėsime naujų laivų, nes užsakymai tiesiog nėra priimami. Dabar yra statomi jau užsakyti laivai, jie greitai bus pastatyti, todėl tos taisyklės jiems negali būti taikomos. Todėl mes galime kalbėti tik tai apie laivų nurašymą. Aš žinau, kad jūs esate didesnis šios sektoriaus ekspertas. Ir žinoma, mes galėtume apie tai kalbėti. O poniai Vortman Kol galėčiau pasakyti štai ką. Taip, buvo įsteigta specialistų darbo grupė ir mes dar su paskirtoju komisaru Kalas turime kalbėti apie šią darbo grupę. Mes manome, kad analizė, tyrimas bus baigtas su Niderlandų valdžios institucijomis iki vasario mėnesio. Žinoma, mes gavome labai daug minčių jas turėsime aptarti, tačiau galutinio brandaus plano dar neturime. Taigi mes iš dalies esame priklausomi ir nuo Niderlandų, taigi negalėčiau pateikti Jums konkrečios datos, kada darbo grupė pateiks veiklos rezultatus. Situacija yra sudėtinga, mums būtina veikti, mes esame numatę vasario mėnesį kaip galutinį terminą, iki kurio turime atlikti savo tyrimą. Ir žinoma, viskas priklausys nuo politinės situacijos ir nuo Niderlandų pristatomų minčių. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju ponui Paket, dėkoju ir komiteto nariams už įdomias diskusijas. Manyčiau, kad mes turėtume stebėti šio klausimo sprendimą komitete. Maničiau, kad mums reikia skirti daug dėmesio vidaus vandenų transportui. Dėkoju komiteto nariams, kurie iškėlė šį klausimą ir dėkoju komisijos atstovams už diskusijas. Kitas klausimas - Baltoji knyga dėl klimato kaitos. Kalbėsime apie pakeitimus, tai yra pono Vlasto, ponios atsiprašau Vlasto pranešimas. Taigi, ponė Vlasto, suteiksiu žodį jums, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti kolegoms už jų indėlį rengiant nuomonės projektą. Sulaukime 38 pakeitimų. Ir aš kalbėsiu tik apie tuos pakeitimus, kuriems buvo pritarta. Aš pritariu visiems pasiūlymams, kurie leidžia mums patobulinti žinias apie klimato kaitą ir jo po, poveikį. Jeigu mes geriau suprasime klimato kaitą, galėsime pasirūpinti tuo, kad transporto ir turizmo sektoriai geriau prisitaikytų prie klimato kaitos. Todėl mes skatiname keistis pažangiają praktiką ir patirtimi. Taip pat manau, kad svarbu yra kreiptis į Europos komisiją ir pareikalauti parengti sistematiško ir integruoto požiūrio į šį klausimą. Kalbant apie klimato kaitą, reikia galvoti ir apie transporto politiką, apie energetikos politiką, apie kraštovaizdžio valdymo politiką, mes negalime pamiršti tokių sričių, kurios yra pažeidžiamos. Galime kalbėti apie kalnuotas vietovės, jūrų ir pakrančių zonas. Iš tiesų, tos vietovės dėl klimato kaitos padarinių taps dar labiau pažeidžiamesnės, o tai vėliau ves prie ekonominių sunkumų. Todėl mums būtina užtikrinti pagalbą visiems ekonomikos veikėjams veikiantiems pažeidžiamose teritorijose. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Kintant klimatui, mums būtina atkreipti dėmesį į visą transporto sektorių kaip tokį. Ir mes neturėtume pamiršti jokios transporto rūšės. Negalima praleisti prokis ne vienos transporto rūšės. Dirbau su kolegomis ieškodama kompromisu. Iš tiesų gyvybiškai svarbu yra ženkliai padidinti investicijas į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. Mums būtina pritaikyti transporto priemonės ir transporto infrastruktūrą klimato kaitai ir ekstremalioms oro sąlygoms, su kuriamis susidursime. Tai yra pirmasis kompromisas. Turime naują pastraipą. Ir aš manau, kad lėšos turėtų būti panaudojamos. Turėtume remti aplinkos neteršiančių transporto priemonių plėtojimą. Taip pat turėtume reguliuoti sausumos kelius, oro kelius, jūrų kelius bei geležinkelius, apie ką jau buvo kalbėta šiandien. Aš taip pat pritariu tokiems pasiūlymams, ypač 11 ir 14, kurie užtikrins urbaninio judumo plano įgyvendinimą, kurį pristatė komisija praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. Mes turėtume labai atsargiai kalbėti apie prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių finansavimą. Aš komisiją raginau pagalvoti apie inovatyves finansavimo priemonės, kurios uh, nepa, neapsunkintų naudotojų arba bendrovių naštos. Kolegos man pritarė. Aš su kolegomis diskutavau ir daug galvojau apie šį klausimą ir mums ir čia pavyko rasti kompromisą, kuris labai aiškiai ir akivaizdžiai sako, kad būtina laikytis teršėjas moka principo. Taip pat mes raginame komisiją iki galo išanalizuoti finansavimo priemonės. Kai dėl bendrovių būtina integruoti palaipsniui visus išorinius kaštus, kurie yra tiesiogiai susiję su klimato kaita. Taigi, kolegos, tiek norėjau pasakyti apie savo atliktą darbą svarstant pakeitimus. Ir manau, kad galėsime perėti prie kitų aspektų, dėl kurių mums nepavyko sutarti. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad svarbu, kad komitetas priimtų labai aiškę poziciją šiuo klausimu, kuris yra be galo svarbus ir kuris turės labai didelių pasiekmių mūsų transporto politikos ateičiai. Buvau susitikusi su kolega ponu Prodi kuris yra pranešėjas aplinkosaugos komitete. Jis yra pagrindinis pranešėjas ir jis man pasakė, kad supranta mūsų poziciją. Tačiau ponas Prodi taip pat pabrėžė, kad jis norėtų, kad ataskaita apsiribotų prisitaikymu prie klimato kaitos ir jis nenorėjo, nenorėtų ataskaitoje kalbėti apie priemonės, kaip kovoti su klimato kaita. Taigi aš manau, kad mes turėtume pasistengti, kad mūsų pateikti pasiūlymai būtų įtraukti į pono Prodį rengiamą pranešimą. Ačiū. Dėkuoju, ponia Vlasto. Ačiū, ponia Vlasto. Noriu priminti Jums, kad pagal numatytą darbo atvarkę mes pradėsime Išklausydami pono Grošą. Ačiū labai. Noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pateikė kompromisinius pasiūlymus, kuriems pritarė mano frakcija. Dar kartą noriu pabrėžti, kad kalbant apie klimato kaitą, ir transporto sektorių. Dažnai klimato kaita transporto sektorija, klim, tiksliau pasakos, klimato kaitos vaidmuo transporto sektorijoje nepakankamai pripažįstamas. Todėl mums reikia rasti savo vietą. Svarbiausia, kad į mūsų pranešimą bus atsižvelgta. Noriu pabrėžti, kad negalime 25 procentų transporto sektoriaus cituoti ar perkelti kažkokiu nuostatu, o kitų ne. Nes priešingų atveju atsitiks tai, kas vyksta šiandien, kalbant apie ekonomikos krizę, kai skiriamos įvairios krizės įveikimo priemonės, tačiau užmirštamas transporto sektorius. Kalbant apie finansavimą, dar vyko diskusijos, o EPP frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mums pirmiausia svarbu numatyti tam tikrus postumus, kad būtų gaminamos ekologiškesnės transporto priemonių sistemos. Taip pat svarbu tinkamai e, numatyti ir kaštų pasiskirstimo schemas. Norime pabrėžti, kad mums svarbiausia ne teršėjas moka principo laikymasis. E, reikia siekti ne to, kad būtų mokama tik už teršimą, tačiau kad būtų stengiamasi mažiau teršti. Taigi tie postumiai ir tinkamas kaštų pasidalymas mums yra patys svarbiausi dalykai šiame pranešime. Ačiū labai, ponia Groš, ponia Sanalova. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Um... Ačiū labai, ponia pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, mūsų frakcijos vardu noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad ji atsižvelgia į visus 38 pakeitimus ir jai pasisekė surasti kompromisą. Mes Ypatingai vertiname, kad didžiąją dalį pakeitimų pateikė mano frakcijos nariai. Ir šie pakeitimai visiškai sutampa ir su pačios pranešėjos nuomonė. Turiu pasakyti, kad mano frakcija parems šį pranešimą balsavime. Kalbant apie atskirus pasiūlymus, Turiu pasakyti, kad mes vertiname, kad jūs remiate teršėjas moka principo dėgymą ir taikymą. Mes taip pat norime pabrėžti, kad reikėtų tinkamai vertinti investicijas transporto sektoriuje, taip pat atsižvelgti ir į lankstumą. Reikėtų skatinti mokslinius tyrimus susijusius su klimato kaita, reikėtų skatinti miesto judumą. O kitas svarbus klausimas susijęs su ypatingai jautriomis rytimis. Mes rėmėme pakrančių regionus ir kalnuotas vietovės. Manau, kad būtent šios dvi vietovės ypatingai kenčia nuo klimato kaitos. Taip pat norėčiau paremti ir visus pakeitimus susijusius su techniniais aspektais. Ačiū dar kartą už jūsų darbą. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Es... Meisner. Ačiū labai, ponė pirmininkė kai kalbėjome šią temą, mes sakėme, kad transportui skirta per mažai dėmesio. Dažnai kalbant apie klimato kaitą, transportas vertinamas kaip klimato kaitos sukėlėjas. Tai tiesa. Tačiau man labai patiko tai, kad pranešėjai traukė daug pakeitimų susijusių su šios problemos tikslinimu. Um, Ypatingai pritarėme tiems pakeitimams, kurie susijęs su kaštų paskirstimu, taip pat su parama toms vietovėms, kurios yra pakrantės arba kalnuotoms vietovėms, kurios yra sunkiai nukentėjusios nuo klimato kaitos. Tuo pačiu metu turiu pasakyti, kad kalbant apie transportą, turime galvoti apie tai, kad transportas skatina ir pokyčius vidaus rinkos rytyje. Taigi, mes turėtume visada pirmiausia, aišku, galvoti apie klimato kaitą, o po to galvoti apie tai, kaip galėtume užtikrinti transporto srities gyvavimą. Savame suprantame, kad mes norime sumažinti taršą per transporto priemonės, o tam turime skirti tinkamą finansavimą. Šiuo požiūriu turiu pasakyti, kad pranešėjos rasti kompromisai yra tikrai geri ir sveikintini. Ačiū. Ja, tak, Herr Forman. Øh, Ačiū pirmininkė. Žaliųjų frakcija kompromise nedalyvauja. Galbūt čia klaida, bet aš anksčiau niekad to nesugirdėjusi, kad kas nors su to sutiktų. Ir dabar mums būtų sudėtinga jį įsiterpti ir pasakyti, kad mes norim dirbti. Bendradarbiavimas e, su parlamentu šį kartą tikrai nebuvo veiksmingas ir be abejonės mes turime žvelgti į pasiūlymą, e, tačiau negaliu dabar pateikti atsakymo, kaip mes balsuosime. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad tie pakeitimų pasiūlymai, kurie yra pateikti, yra labai bendro pobūdžio. Ir ta nuomonė pirmiausia yra susijusi su prisitaikymu. Tačiau aš neretai išsigastų, kai ponas Prodis, e, kai, kai pasakoma, kad ponas Prodis yra teigęs, jog čia nereikėtų kalbėti apie transporto sektoriaus taršumą arba CO2 mažinimą. Nesąmonė, ką mes tada turėtume daryti. Aš manau, kad čia pasiūlyme, e, kurį pateikė komisija, iš esmės yra stengiamasi prisidėti prie e, kovos su klimato kaita. Ir čia mes atrodo sukūrėm tam tikrą Džeimso Bondo modelį. Mes e, tarsi atrodo bandome pasislėpti po tam tikrais reiškiniais. Turėtume galvoti, kaip galėtume poveikį klimatui sumažinti. Europos parlamentas tą turi daryti ir tą daro. Europos komisija irgi sako, kad nori taip dirbti. Tačiau Aš manau, kad tas pasiūlymas, kurį pateikėme mes ir kiti, iš esmės turi kalbėti apie tai, kaip mes galime prisidėti prie e, tokių, tokios kovos su klimatu, klimato keitimu, keitimosi. E, tačiau komitete reikia pirmą apie tai pakalbėti ir pasidėrėti dėl kompromisinio pasiūlymo. Thank you, Ačiū, ponė Foster. Ačiū, pirmininkė. Um, Be bejonės mes, mūsų frakcija, esame tai pažiūrėję ir aš žinau, ką komitetas e, pasakys. Tačiau es tai, ką sako Vlasto, e, yra realistiška. Aš žinau, kad e, čia mes turime siekti kompromisinių pakeitimų ir apie juos pirmiausia privalome dabar galvoti. Manau, kad mes galim su visais ponios Lasto pasiūlymais sutikti išskyrus trečią ir ketvirtą. Be abejo, nes viskas, kas e, buvo reikalinga neseniai rašytuose kompromisiniuose pakeitimuose yra surašyta, turiu galvoje e, pasiūlymus dėl kalnų zonų ir panašiai. Manau, kad dabar e, mes tikimės tam tikros paramos ir žiūrėsim, kaip diskusija susiklostys ir kokiu nuomoniu bus išreikšta. Tačiau čia man šiokį tokį susirūpinimą kelia tai, kad nėra pakeista formuluotė. Dabar, kai kalbam apie visus šiuos reikalus, neretai periname nuo pasaulio atšilimo prie klimato kaitos. Ir turbūt taip atsitiko todėl, kad pasarai mėnesį visoje Europoje vos ne minus 20 dominuoja. Manau, kad kolegos paminėjo labai teisingai terminą tarša terminas tarša yra gyvybiškai svarbu šioje diskusijoje. Jeigu kalbame apie pakeitimus susijusius su moksliniais tyrimais ir panašiai, tai turėtume nepamiršti, kad privalome apginti transporto e, sritį. Labai didelės investicijos į mokslinius tyrimus yra daromos ir parlamente turėtume būti realistai. Jeigu e, Europos komisija atsižvelgs į tai, kokias įplaukas valstybės narės gauna, tai e, pajausime labai didelį spaudimą per artimiausius metus ir pamatysime, kad nuo to nukenties moksliniai tyrimai. Mes turime elgtis labai pragmatiškai. Todėl būtų labai gerai apie tai padiskutuoti. Kaip aš jau sakiau, ECR bendrai remia ponios vlastų e, pakeitimus, bet neremėme kai kurių kuriuos aš paminėjau. O savo sprendimą priimsime, kai reikės balsuoti ketvirtadienį. Ačiū. Dėkoju, balsavimas vyks trečiadienį. Pone Ajala Sender. Gracias, presidente. Sí, eh, en primer lugar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Vlasto už šios nuomonės parengimą. Norėčiau padėkoti jai už tai, kad ji dėrėjosi su pakeitimus pasiūliusiais asmenimis, su šešėliniais pranešėjais, taip pat su pagrindiniu pranešėju dirbančiu aplinkosaugos komitete. Aš manau, kad tai puikus darbas siekiant, kad pakeitimams būtų pritarta. Kartais mes pasiūlome radikalių idėjų, tačiau jeigu jų neaptarėme su pagrindiniu pranešėju, tai jos galiausiai ir nėra patvirtinamos. Taigi aš dėkoju poniai Vlasto už nuveiktą darbą. Man kompromisinis pakeitimas nekelia jokių sunkumų. Aš norėčiau pakalbėti apie kompromisą numeris, apie, apie C kompromisą. Tai yra iš dalies ponio Katraui pateiktas pakeitimas. Ir aš norėčiau kreiptis į kolegą ir paklausti, galbūt galima pateikti pakeitimą žodžiu. Ir sakyti, kad e, teršėjas moka atitiktų komodalumo principą. Vietoj to, kad sakytume visos transporto rūšis, norėčiau, kad e, grįžtume prie prie to, kad visos transporto priemonės siektų prisitaikyti prie klimato kaitos. Aš taip pat pritariu tai minčiai, kad būtina kurti naujas darbo vietas. Tai yra labai svarbus dalykas, kalbant apie klimato kaitą. Ir aš pastebėjau, kad ponia Vlasto jau įtraukė šį aspektą ir kalba apie daugiau žalių darbo vietų. Daugelis kalbėjo apie prisitaikymą. Norėčiau priminti, kad prevencija ir įgyvendinimas šie aspektai yra nagrinėjami ir kitose srityse ir labai teigiamai, nes ES apskritai lyderiauja, kalbant apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Valstybės narės žino, kad turi taikyti prisitaikymo priemonės. Jeigu lyginsime ES su trečiosiomis valstybėmis, apskritai kartais būna sunku taikyti naujas priemonės. Prevencija, aišku, yra svarbu, tačiau adaptacija yra dar svarbiau. Dėkuoju. Krameris. Manau, kad tai, kad mes aprašome problemą, tas problemą savaime neišsprendžia. E, o Daugiau nieko čia ir nesiūloma. Kalbama, kad iki 20 metų yra įsipareigota sumažinti išlakų kiekį 20 procentų. Planas yra geras. Tačiau radikaliai nepakeitus transporto politikos mes nieko nepakeisime. Um, transporto sektorius išmeta 30 procentų visų išlakų, o lyginant su 90 metais, tais metais buvo 35 procentai. E, tuo tarpu investicijos yra sumažinamos milijardais eurų, tame tarpe ir namų apšiltinimo srityje. Jei norime kovoti su klimato kaita, e, tai mm, tuo mes nieko nepasieksime, todėl kad mes labai daug ką ignoravome ir iki šiol nėra numatyta jokio tikslo pačiam transportui, transporto sričiai. Ar norime mes prisidėti prie bendro tikslo 20 procentų, 30 procentų, 10 procentų, ar norime, kad situacija būtų stabili iki 2020 metų. Nieko nėra, jokio tikslo nėra. Ir e, jei kažkas kažką nori pakeisti, bet neturi tikslo, tai nieko ir nepasieks. Todėl dar kartą norėčiau papra, paklausti, kodėl mes nepriekaištaujame komisijai, kad ji nenusibrėžia konkrečių tikslų. Paskirtasis komisijos narys neatsakė į mano klausimą dėl e, išlakų mažinimo. Vokietijos žemėjai parlamento rūmai nus kritikuodami nusprendė, kad mūsų tikslas turėtų būti mažiausia 20 procentų e, iki 2020 metų transporto sektoriui. Tai buvo ir jūsų idėja. Mes visi tarsi pritarėme šią idėją, tačiau dabar komisija jokio tikslo mums neįver, neįvardina. Ir tokiu būdu klimatos kaitos mes tikrai neįveiksime. Ačiū labai, pane Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să... Uh, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Vlasta už parengtą pranešimą. Mes kalbame apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Ir kalbėdami apie tai turėtume kalbėti ir apie potvinių prevenciją. Galilėjo programa ir Airspace programos yra labai svarbios šiame kontekste. Būtina imtis ir kitų e, priemonių, kuriomis saugotume kritinius infrastruktūros objektus. Šie klausimai susiję ir su priekybos apivartinės taršos leidimai sistema, jūrų transportas. Mes reikalavome, kad taip pat būtų įtrauktas į priekybos šiais apivartinės taršos leidimai sistemą. Būtų svarbu pabrėžti ir riedmenų transporto vaidmenį. E, turėtume numatyti krovinių koridorius, e, reikėtų dėkti greituosius traukinius, kurie palengvintų keleivių keliavimą. Turėtume kalbėti ir apie tyrimus. Nepriklausomai nuo labai plataus užmojų tikslų numatyta finansinė parama yra nepakankama. Turėtume naudoti ir pažangiasias transporto priemonės. Tik tokiu būdu transporto sektorius bus sėkmingas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Vlasto už jos pranešimą, kuriame galime rasti daug įdomių dalykų. Tačiau teršėjas moka principas yra tikrai geras. Žaliųjų frakcija e, šį principą akcentavo jau 20 metų, todėl labai džiugu, kad jis įtrauktas į šį pranešimą. Kalbama ir apie kitus svarbius e, sektoriaus aspektus. 26 procentai visų išlakų sukelia transporto sektorius paradoksalu, kad transportas iki šiol nebuvo įtrauktas į klimato kaitos mažinimo e, priemonės. Pone Aukin teisingai pabrėžė, kad reikėtų numatyti griežtesnius tikslus. Judumą turėtume pritaikyti prie 2020 metų iššūkių. Ir mes turėtume kalbėti ne tik apie pakrančių regionus ar kalnuotas vietovės, turėtume kalbėti ir apie mūsų miestus, kurie tiesiog e, nuolat pastrigia kamščiuose ir kuriais kartais neįmanoma judėti. Turime paprasčiausia suvokti, kad galbūt e, lengvasis automobilis nebūtinai yra privati nuosavybė, o tokia transporto priemonė, kurią galėtų naudotis keletas žmonių turėtume išvengti tokių situacijų, kurios buvo Antverpene. Manau, kad nereikėtų šio sektoriaus dalinti į e, geležinkelį, trans, sausumos transportą, jūrų transportą. Manau, kad turėtume daugiau finansų skirti moksliniam tyrimui. Tik tokiu būdu veiksime šią problemą. Ačiū labai. Ačiū labai, o dabar žodis komisijai. Merci, monsieur président. <clears throat> voulais... Ačiū, ponė pirmininkė. Mikrofoną. Mikrofoną. Norėčiau padėkoti ponė Vlasto. Aš tikiuosi, kad ši nuomonė sulauks pritarimo ir regionų komitete. Taip pat tikiuosi, kad mes pasieksime, kad bus pripažintas transporto sektoriaus vaidmuo klimato kaitai. Kaip jūs teisingai pastebėjote, iki šiol transportas nebuvo įtrauktas į įvairius pasvarstymus, kaip sumažinti klimato kaitą. Taigi, mes Visiškai pritarame išsakytoms mintims. Pranešime turėtų daugiausia dėmesio būti skiriama prisitaikymui prie klimato kaitos. Į daugelį komisijos pasiūlymų buvo atsižvelgta. Mes kalbėjome apie politiką, kuri turėtų būti orientuota į prisitaikymą ir transporto srityje. Šiandien buvo pristatyti ir kompromisiniai pasiūlymai, jais siekiama sujungti klimato kaitos iššūkius viena vertus su tvaria plėtra transporto srityje, kita vertus. Taip pat svarbus dėmesys e, yra skiriamas ir teršėjas moka principui, o šis principas yra pagrindinė sąlyga leidžianti imtis konkrečių priemonių, pavyzdžiui, finansuojant tam tikras e, sritis transporto srityje. Kalbant apie baltąją knygą, e, joje stengiamasi atsižvelgti į transporto padėtį, tai atsispindės ir kitose e, komisijos dokumentuose bus išleista baltoji knyga skirta ES eismo politikai, taip pat TNT projektams, pagrindų programai, taip pat teiksime pasiūlymus, kuriais bus siekiama struktūrinių fondų lėšas naudoti, e, siekiant imtis trumpalaikių priemonių. Mes e, tampriai bendradarbiausime su transporto komitetu ir aš tikiuosi, kad į šį darbą įsitrauks ir aplinkosaugos komitetas. Ačiū toliau pranešėjai žodis. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Dar kartą noriu kolegoms pasakyti, kad, kad ir kaip apgailestautume, šioje nuomonėje mes neturime kalbėti apie kovą su klimato kaita iš vis. Ponas Prodis tai man labai aiškiai pasakė. Galbūt e, tai apgailestaujame, bet e, Baltojo knygoje apie tai nekalbame. Kalbame apie prisitaikymą prie klimato kaitos. Norėčiau tai pabrėžti. Ba. E... Euh, Niekas manęs neprašė organizuoti posėdį, posėdžio, kad mes galėtume parengti pakeitimus jūsų frakcijoms. Ketvirtas pakeitimas. Taip, būtent dėl to čia aš ir kalbu apie visas transporto rūšis. Neišsumiu nei vienos transporto rūšies ir, nesutel, rūšies ir nesutelkiu dėmesio tik į geležinkelį ir automobilius. Aš būtent tai norėjau pasakyti. Turizmas be bejonės irgi yra labai svarbus. Transportas ir turizmas be bejonės yra neatskiriami, jų atskirti beveik yra neįmanoma. Būtent aš norėjau pasakyti, gerbiamas pirmininkė. Ačiū, ponė Valastau. Norėčiau pasakyti, kad datos pasikeitė. Balsuosime trečiadienį. Labai ačiū. Ar dabar galėčiau pereiti prie kito klausimo? Tai yra mano paties pranešimas apie transeuropinius tinklus. Kolegos turbūt prisimena kad pirmininkui buvo skirtas toks pranešimo rengimas ir aš norėčiau pristatyti procedūras susijusias su tuo. Organizavau neformalų posėdį su šešėliniais pranešėjais, taryba ir komisija. Gruodžio 10 dieną įsivyko ir tada galvojame apie galimybę susitarti per pirmąjį svarstymą. Aš žinau, kad Europos komisija turbūt norės čia pasisakyti, kaip ir taryba, tą temą, Europos parlamento juridinė tarnyba mane informavo, kad konsultacinė darbo grupė dėl teisės paslaugų, į kurią eina visos trys institucijos, pasiekė gerų rezultatų. Ir Teisės reikalų komiteto pirmininkas atsiuntė man laišką, kuriame padaryta tokia pati išvada. Teisės tarnybos ir ypač E, teisės tarnybos ypač pabrėžė, kad šiame pasiūlyme nėra jokių esminių pokyčių, išskyrus e, pasiūlyme nurodytus pakeitimus. Tai yra susiję su nepakeistų uh, ankstesnių nuostatų pakeitimu. Pasiūlyme labai aiškiai yra sakoma, kad dabartinis tekstas turi būti kodifikuojamas nepakeičiant turinio. Aš paminėjau, kad uh, E, anksčiau buvo keliama tam tikrų teisinių momentų ir abejojama, ar procedūra teisinga. Taigi tą prasme, noriu Jūs patikinti, juristai sakė, kad viskas yra gerai. Taryba dėl teksto susitarė ir bendrai taryba gruodžio 18 dieną suformavo bendrą poziciją. Taryba pasiekė komisijos modelių ir nepakeitė esminių jokių dalykų šiame tekste, tik nedidelių e, pakeitimų yra padaryta konstatuojamoje dalyje. Čia matote du pakeitimus. Yra tam tikrų e, žemėlapių techninių pakeitimų. E, Tai tik tai reiškia, kad miestai teisingai įvardinti ar miestų taškeliai vietoje pažymėti. Tokio pobūdžio pakeitimai. Techniškai šis pasiūlymas yra susijęs su teisės akto kodifikavimu, tačiau komisija vis tik yra priversta e, pakeisti teksto redakciją ir įtraukti nedidelius pakeitimėlius. E, kaip jau sakiau, kai kurie pakeitimai yra susiję su dešimties valstybių narių žemėlapių e, pridėjimu, E, atsižvelgiant į 2003 metais prasidėjusius plėtros etapus. Ir e, dabar, kaip žinia, dabartinėme teisės akte būdavo tik tai 15 teisės aktų, 15 e, žemėlapio apie dabartinės valstybės narės. Be to yra patiktas transeuropinis tinklas apie 10 valstybių narių įstojusių po 2003 metų. Ir e, dabar data tų transeuropinių tiklų patvirtinimo yra pakeista nuo 2010-2020 metus. Be to yra pasiūlyta pakeisti pirmąjį kodifikuoto teksto priedą naujų pirmojų priedų, kuriame būtų kalbama apie e, žemėlapius, vadinamus raudonosius žemėlapius 27 valstybėms narėms. Taigi, po politinių ir teisinių garantijų suteiktų man, aš jums siūlyčiau sutikti su šiuo tekstu, įtraukiant tuos nedidelius pakeitimus ir pakoregavimus, kuriuos pasiūlė taryba. Taip pat siūlyčiau pabaigti šį dosiją per pirmąjį svarstymą, susitariant. Jeigu galėtume taip dirbti, tada aš siūlyčiau E, terminų pateikimui terminą vasario 3 dieną, o pakeitimus svarstyti 22 vasario. Komitete galėtume balsuoti vasario 23 dieną, o plenarinėme posėdėje kovo arba balandžio sesijoje, remiantis sustarimu pasiektų per pirmąjį svarsmą. Tiek aš galiu šio klausimu pasakyti. Dabar suteiksiu žodį nariams, ponui Grošui. Ja, uh, danke, Ačiū, ponė pirmininkė. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Mes šį pranešimą vertiname kaip techninio pobūdžio pranešimą. Taigi diskusijos dėl paties turinio vyks e, vėliau, tuomet norės pasisakyti, aišku, ir mūsų kolegos. O dabar laikotarpio pratesimas nuo 10 iki 20 metų yra mums visiškai priimtinas dalykas ir EPP visiškai rems šį pranešimą. Much, for... Ačiū ponai Groš ir ačiū, kad pakartojo. Čia kalbam ne apie ten, o apie jo techninės. Pas ponas Alkadravi. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik sluit me volledig aan bij collega Mathieu. Ačiū. Aš sutinku visiškai su tuo, kas buvo pasakyta kad e, tai yra techninis dosie. Be bejonės. E, galbūt reikėjo darbo tvarkiai skirti daugiau laiko negu 30 minučių, kad e, galėtume ilgiau padiskutuoti apie TNT turinį ateityje. Ačiū. Iš galiu pasakyti, kad apie turinį mes galėtume kalbėti, bet tam reiktų daugiau negu pusvalandžio mūsų darbo atvarkėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku su tuo, ką jūs pasakėte apie mūsų pranešimą. Ir iš esmės ateityje bus diskutuojama apie šio klausimo turinį. 2020 m. pabaigoje Europos komisija pateiks savo prezentaciją ir tada galbūt galėtumėm paskatinti komisiją, pagreitinti šį procesą, kad tekstas, kurį aptarinėsime, patektų mūsų rankas kuo anksčiau. Ponas Krameris. Kadangi tai techninis pranešimas, tai konsensuso pasiekti bus gan lengva. Jei kalbėtume apie turinį, tikriausiai taip lengvai nesusitartume. <laughs> Pana Zylė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti parengus šį dokumentą. Atsižvelgiant į tuos du pasiūlymus, tikiuosi, kad taryba jiems pritars ir mes šią nuomonę patvirtinsime greitai ir sėkmingai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū Jums, ponas Kancijan. Mano koordinatorius jau kalbėjo šio klausimu, turbūt neturėčiau daugiau ko ir pridurti, išskyrus tai, kad Šis tekstas bus pagrindu ir aš tikiuosi, kad kai tik bus įmanoma, mes svarstysime turinį, kai kalbėsime apie daugia įvairią rūšę platformą. Ir aš tikiuosi, kad aš manau, kad mes turėtume kreipti, atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie buvo išsakyti anksčiau, kai kalbėjome apie aplinką ir klimato kaitą. Aš manau, kad daug kas ateityje priklausys nuo mūsų dabartinių veiksmų. Aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, bet aš norėčiau, kad kaip galima greičiau būtų parengtas ir dokumentas, kad būtų galima jį svarstyti kaip galima greičiau. Dėkuoju, pana Ajala Sander. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad priminėte mums tai, kad dabar dar nesvarstame pagrindinio teksto. Pagrindinis tekstas bus parengtas vėliau, atsižvelgiant į Europos komisijos pasiūlymą. Dabar kalbame tik tai apie techninius pakeitimus, prisitaikant prie naujų sąlygų. Norėčiau pasakyti, kad neturėtume pamiršti pirėnų ašies. Ten, kur aš gyvenu, šis klausimas kelia labai daug prieštaravimo. Taigi į tai reikėtų atsižvelgti ir data mums yra labai svarbi, kai bus patvirtintas žemėlapis ir paskelbtas viešai pirmininkas. Dėkoju, visuomet labai pavojinga buvo naudoti žemėlapiais, aš tą jau nekartą susakęs, pone Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, prioritetinių projektų sąrašas bus parengtas 2010 metais ir mes laukiame, kol komisija pateiks šį sąrašą. Bet kalbant apie šį pranešimą ir apie jame minimus žemėlapius, turiu klausimą. Apie žemėlapius susijusius su jūrų uostu su jūrų uostais. Mes matome Baltijos jūrą, Šiaurės jūrą, Atlanto vandenyną, Viduržemio jūrą, vakarinę jos zoną, taip pat ir rytinę Viduržemio jūros zoną. Tačiau juodoji jūra nėra minima, nors Bulgarija ir Rumunija yra nurodytos. Ir šių šalių jūrų uostai yra nurodyti. Aš manau, kad mums reikėtų pateikti pakeitimą Jodoji jūra ir jūrų koridoriai nėra paminėti. Europos komisija to nenurodo tarp ES jūrų. Aš manau, kad galime ieškoti tinkamo sprendimo šiam klausimui. Sí, presidente, con toda brevedad. Ha dicho, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Taip, Šis pranešimas yra techninio pobūdžio, jūs esate visiškai teisus, visi su tuo sutinkame. Bus parengtas politinio pobūdžio pranešimas, kuris reikalaus labai svarbių politinių sprendimų. Parlamente, kaip galima greičiau, turėtume išspręsti šį klausimą, kad nebeliktų jokių teisinių, techninių pasiteisinimų judėti į priekį. Taigi mes privalome tiesiog įvykdyti savo įsipareigojimus šiais metais. Pirmininkas. Komisija. Pone Paket, turbūt šitas klausimas yra lengvesnis negu vidaus vandenų transporto klausimas. Much, um, and... Be abejo, pane pirmininkė, ačiū labai, noriu padėkoti Jums kaip pranešėjai, noriu padėkoti už ketinimą susitarti pirmojo svarstymo metu, kai buvo kalbėta, tai mm, šis pasiūlymas yra kodifikuoti teisėje kuros tekstą ir mes turime pers, peržiūrėti visą politiką, kuri vyko iki 2010 metų. Turime taikyti įprastinę teisėje kuros procedūrą, kur numatytas didelis vaidmuo Europos parlamentui. Dėl ponios Tikau ir penktojo priedo turiu pasakyti, kad dėl e, Juodosios jūros projektų jie yra leistini, tačiau Juodoji jūra nėra paminėta, nors turima omenyje. Juodojus, juodoji jūra taps ateities politikos dalimi po peržiūros. Dėkoju. Just... Ačiū labai. Noriu priminti, kad pakeitimus galite pateikti iki vasario trečios dienos. Tai turėtų būti techninio pobūdžio pakeitimai. Na, o dabar džiugiai noriu pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai eurovindėtės analizė. Tikiuosi, kad mes šio pranešimo sulauksime. Noriu priminti, kad koordinatoriai sutarė, kad e, Eurovinjetės tyrimus reikėtų pristatyti kaip prezentaciją. Generalinis transporto direktoratas įsipareigojo parengti tokią prezentaciją. Buvo atliktas tyrimas vertinant tiesioginius ir netiesioginius esamo direktyvos 99-62 peržiūros ES institucijose dabar ši, šios direktyvos peržiūra yra svarstoma. Ataskaita buvo išspausdinta spalio mėnesį, taryboje diskusijos vyko gruodžio mėnesį, pirmininkaujant Švedijai. Tyrimas yra jau parengtas ponui Paskarelį. kai jis atvyks, ar jo dar nėra. Norėčiau suteikti žodį. Well, we could wait five minutes. Aišku, galėtume palaukti dar penketą minučių. Aš nu, visą laiką vengdavau to laukimų, nes e, norisi baigti anksčiau posėdį, tačiau jei komiteto nariai tiesiog dinksta, e, tiksliau pasakus, paskelbus pertraukėlę, tai komiteto nariai gali imti ir dinkti. Tačiau dabar panašu, kad turėtume palaukti, kol grįž e, ponas Paskarelį. Noriu paklausti, ar komisija gal galėtų sužinoti, gal paskambinti ponui Paskarelį, kad jis atvyktų greičiau. O dabar aštuonių minučių pertrauka, darbą tęsime penktą valandą vakaro.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 Thank you for being a little early. It means I can stop the members charging out and never reappearing. Gal nereikėtų nubausti narių už tai, kad jie pasirodo e, per vėlai, taigi aš atseimu savo žodžius. Kolegos, ar yra norinčiųjų tęsti posėdį? Norėčiau visus kitus posėdžius tęsti už šios salės ribų. Čia vyksta tik transporto komiteto posėdis, o dabar, ponia Paskarelė, jums žodis. Pristatykite Eurovindėtės tyrimą, o visų kitų paprašysiu patylėti. Okay. Uh, much, being... Labadiena, Ačiū labai visiems. Atleiskite, kad truputėlį pavėlavau. Labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje. Noriu padėkoti ponui pirmininkui, kuris suteikė mums galimybę pristatyti šį tyrimą. Komisija tai pirmoji galimybė pristatyti oro vindėtės direktyvos poveikį. Mes e, šią prezentaciją pristatome transporto komitetui pirmą kartą. Pabandysiu labai greitai peržiūrėti skaidruolės. O tada perėsiu prie konkrečių tyrimų rezultatų. Manau, kad galime iš karto perėti prie antrosios skaidruolės. Ne, prieš tai buvusiosios. Taip, ačiū labai. Paprastai tariant, Eurovindėties koncepcija apima išorės sąnaudų internalizavimo poveikį transporto infrastruktūroje. Mes e, dažnai šį principą vadiname teršėjas moka principu. Šis e, principas įtrauktas e, į vieningą Europos aktą dar nuo 80-ųjų metų. Yra numatyta, kad transporto operatoriai mokėtų už naudojimasi transporto priemonėmis, tai vadiname išorės sąnaudomis. Buvo pasiūlyta į jas įtraukti taršą, triukšmą ir spūstis. Siekiama, kad nemokesčių mokėtojai daugiausia mokėtų. Taigi išorės sąnaudų internalizavimas neturėtų neigiamai paveikti transporto sektorių, tiesiog reikėtų, kad atsakingi operatoriai mokėtų už savo veiklą. Kita skaidruolė. Išorės sąnaudų internalizavimo tikslai ir peržiūrėtas eurovinjetės tikslai. Aišku, tai yra anglies mažinimas transporto sektorijoje. Mes numatėme 2020 metus kaip tikslinius metus. Tikimės, kad pasiseks pasiekti, kad anglis būtų šalinama iš transporto priemonių. Uh, paskirtasis komisijos narys Kalas jau pasisakė šią temą mėnesio pradžioje. Mes taip pat norime skatinti efektyvų naudojimąsi infrastruktūrą. Kalbu apie visų rušių infrastruktūrą. Taip pat norime, kad transportas taptų ekologiškesnis kad būtų naudojamasi ekologiškesniais, mažiau teršiančiais automobiliais, ne tik automobiliais, tačiau ir riedmenimis, laivais, navigacijos sistemomis, transportuojant prekes. Ir pagaliau atsižvelgiant į apie, atsižvelgiant į pinigų paskyrimą, kalbant apie išorės sąnaudų internalizavimą, e, turime kalbėti ir apie papildomų fondų paiešką. Šių fondų turėtų būti investuojama į tvarę transporto plėtrą. Mes negalime e, sakyti, kad mes norime nubausti kelius, siekdami, kad uh, prekės ir kroviniai būtų gabenami jūrų transportu ar kitų transportu. Tačiau tai gali būti netiesioginis um, efektas, kai siekiama tinkamai nustatyti sąnaudas už infrastruktūros naudojimąsi. Taigi, Pats pasirinkimas bus individualus. Operatoriai galės patys rinktis, kokią transporto rūšį jie turėtų naudotis, atsižvelgiant į um, ekonomikos aspektus. Pereikime prie kitos skaidruolės. Internalizavimas yra svarbi strategija. 2001 metais Baltojoje knygoje buvo kalbama apie internalizavimą. Du tūkstančiai aštuntaisiais metais komisija e, priėmė transporto paketą, kuriuo siekiama skatinti ekologiškesnių transporto priemonių naudojimą nuo 75 iki 80 procentų visų transporto priemonių turėtų tapti ekologiškesnėmis. Ir tuo ir siekiama šią išorės sąnaudų internalizavimo strategiją. Kalbant apie oro transportą, turiu priminti, kad oro transporto priemonės dalyvauja priekybos apivarštinės taršos leidimai sistemoje. E, Cezar programa yra numatyta šiam tikslui. Taip pat siekiama, kad transporto priemonės taptų efektyvesnės, naudojančios mažiau energijos ir labiau tvarios. Kalbant apie riedmenis, jau dabar galima įtraukti į teisės aktus internalizavimo aspektą. Komisija ketina pateikti pasiūlymą, tikiuosi, kad naujoji komisija tokį pasiūlymą pateiks ir į jį bus įtrauktas ir riedmenų keliamas triukšmas kaip vienas papildomų aspektų kalbant apie jūrų transportą, e, komisija pabrėžė, kad progresas šioje srityje pasiektas ne dėl tarptautinės jūro organizacijos, o ES turi peržiūrėti su jūrų transporto susijusius teisės aktus. Reikia skatinti investicijas, numatyti naujus standartus ne tik sunkias svoriams mašinoms, tačiau ir rinkliavoms. Yra numatytos e, skirtingos rinkliavos Europos Sąjungoje reikia numatyti saveikias sistemas, kurios leistų nepertraukiamai naudotis transporto priemonėmis, išvengiant nereikalingų sustojimų e, tiek transeuropiniais tinklais keliaujant, tiek paprastais keliais. Reikia sukurti bendrą ES rinkliavų sistemą ir tai tikimasi padaryti. Yra parengti E, teisės aktų pasiūlymai, tikimasi, kad jie bus primti iki 2012 atsiprašau, metų. Tai yra ir eurovindėtės dalis. Kita skaidruolė primena jums, kad eurovindėtės e, reikalavimai yra taikomi tik sunkios svoriams krovininiams automobiliams, netaikomi kitiems automobiliams. Jau kalbėjau apie elektroninės rinkliavų sistemas. Jau yra numatyta tam tikra diferenciacija dabartinėje euro vinjetėje ir be tokio diferencijavimo jokie teisės aktai neveiks. Būtent todėl mes siekiame, kad diferencijavimas būtų stipresnis peržiūrėtoje Eurovindėties direktyvoje. Kita mm, skaidruolė pasiūlymas peržiūrėti Eurovindėties direktyvą. Parlamentui ir tarybai pavyko pasiekti politinį kompromisą 2002 metais buvo priimtas teisės aktas, e, kuris įsigaliojo 2006 metais. Tiesa, e, ši direktyva yra numačiusi e, imti mokesčius už naudojimąsi infrastruktūrą, tačiau draudžia imti mokesčius už naudojimąsi privačiais automobiliais. Kaip aš jau minėjau, dėl rinkliavų ir mokesčių um, nuostatos susijusios su šiais klausimais yra nepakankamai griežtos. Mes atrinkome tris išorės sąnaudų aspektus. Tai oro tarša, triukšmas ir spūstys. Ir Numatėme dvi sąlygas valstybėms narėms, norinčiams e, numatyti išorės sąnaudų mokesčius. Tai yra naudojantis įprasta metodologija ir um, numatant tam tikras kompensavimo sistemas besinaudojantiems ekologiškomis transporto priemonėmis, tvariomis uh, transporto priemonėmis. Belgija, Niderlandai, Slovakija ir kitos valstybės narės jau stengiasi įvesti naujas apmokestinimo sistemas, taikomas visoje teritorijoje. Mes e, pastebime tam tikrą tendenciją valstybėse narėse. Jos bando investuoti, bando rasti naujus būdus numatydamos tam tikrus mokesčius ir jei neharmonizuosime mokesčių visoje Europos Sąjungoje, tuomet susikurs e, diskriminacinio pobūdžio sistemos. Todėl Eurovinjetės pasiūlymas yra kaip garantas visoms valstybėms narėms ir visai bendryjai Ir visiems vežėjams netolimiausios ES vietose, kad jie galės naudotis vieninga sistema. Pereikime prie kitos skaidruolės. Leiskite Jums priminti, kad mes norėtume, kad mūsų pasiūlymui būtų pritarta ne tik kaip poveikio vertinimo ataskaitai, E, paprastai poveikio vertinimas apima tūkstančius puslapių, kuriuose yra daug medžiagos susijusios su ekonominiu poveikiu ir taip toliau. Tačiau e, mes e, pateikėme jungtinio tyrimo centro ataskaitą. Šis centras įsikūrė Sevilijoje. Šis pranešimas apima kaž sąnaudų poveikį, išorės sąnaudo, sąnaudų internalizavimui, taip pat numato tam tikrą poveikį pasirinkus vienus ar kitus produktus. Yra stengiamasi, kad e, nebūtų paskiriami pernelyg dideli mokesčiai ataskaitą atsižvelgiama į konkrečią situaciją. Yra analizuojami šeši maršrutai, yra analizuojamos dvi situacijos, tai yra išvykimo laikas ir atvykimo laikas bei e, tranzito galimybės, taip pat analizuojamos ir galimybės susidaryti spūstims, analizuojama ir um, geopozicinio nustatymo sistema. Pereikime prie kitos skaidruolės um, koridorius siena Paryžius. Štai čia matome tūkstantį, tūkstantį uh, bandomųjų projektų tuo pačiu maršrutu, vadovaujantis skirtingomis prielaidomis susijusiamis su laiku, e, transporto intensyvumu, greičiu ir panašiai. Kaip aš jau sakiau, tai nėra kažkoks atsitiktinis tyrimas, bet tikras naujų taisyklių pritaikymas realiomis aplinkybėmis. Taigi, ką mes matome šiame koridoriuje? Paryžius Sines. Tai yra labai e, tipinis maršrutas nes e, ši sritis e, yra labai greitai besivystanti transporto požiūrių. Portugalijos vakarinė pakrantė, Paryžius be abejonės yra ekonominis, demografinis, finansinis vartojimo centras ES. Ir todėl maršrutai labai dažnai, šis maršrutas yra labai dažnai naudojamas Ilgas jis 1844 km. Ir rezultatai yra priskatomi skaidrės e, dešiniojoje pusėje. Nežinau, ar jūs galite išskaityti, bet aš galiu perskaityti. Taigi, išorinių mokesčiai e, vieno automobilio vienam kilometrui siekia 2,9 euro centus. Minimali suma yra 2,8, maksimali 3,8 euro centai. Bendra išorės e, kaštų mokesčio suma siekia 54 eurus. Todėl iš viso transportas kainuoja 2038 eurus. Taigi iš viso uh, E, transporto kaštai padidėja 2,5 procentais. Galvojant bendrai apie visą apmokestinimą, transporto apmokestinimas sudaro 7 procentus papildomų mokesčių, tarš, um, transporto kamščiai 6 procentai, oro tarša 87 procentai. Tai toks būtų lengvas paaiškinimas. Už oro taršą nuo pat pradžių yra mokoma E, per visus mokesčių punktus e, keliuose. Ir e, transporto grūščių punktai yra mm, susijęjami su tam tikrojomis maršruto dalimis, raudonai pažymėta šioje skaidrėje, kaip matote. Dabar galime pažiūrėti kitą pavyzdį. Maničiau, kad čia yra blogiausias įmanomas atvejis. Mes pasirinkome koridorių iš Rotterdamo į Kielną. Kelną. Tai yra tikras realių aplinkybių pavyzdys. Labai e, tankiai apgyvendinto Europos dalyje, kur vyksta labai daug ūkinės veiklos, be galo daug transporto, srautų e, tarp Rotterdamo, ir, e, kuris yra didžiausias uostas ir vieno iš didžiausių Vokietijos ekonomikos centrų Kelno miesto. Šis maršrutas yra gerokai trumpesnis, jis siekia mažiau negu 500 km. Ir čia mm, kelių rinkliavos yra kur kas didesnės. Išoriniai mokesčiai sies maždaug 5,3 euro centus vienam automobiliui vienam kilometrui, nuo 4,2 iki 0,88 euro centų už kilometrą vienam automobiliui. Todėl bendras šonių kaštų mokestis siekia maždaug 5 procentus visų transporto išlaidų. Vėlgi 5 procentai tenka taršai, 78 procentai oro taršai, e, atsiprašau, 5 procentai triukšmui e, ir 16 procentų už e, transporto intensyvumą. Tai yra didesnis mokestis, negu, didesnė dalis negu buvo anksčiau mokslinio tyrimo centro paprašėme suskaičiuoti, kokios tai įtakos turėtų produktų pervežamų tai sunkvežimiais kainoms. Paėmėme sausainį, e, tuno e, steiką, džinsinės kelnes ir automobilį. Visos tos prekės buvo įkainotos. Buvo paimti brangus džinsai - 50 eurų. Sakyčiau, kad brangus. Ir jo ka, vienos džinsų poros kaina padidėja visuomet mažiau negu vienu procentu. Visuomet mažiau negu pusę procento netgi. Daugiausia kaina išaugo tunui. Trečdaliu procento. Aš čia nejuokauju, aš bandau e, tą sausą prezentaciją pralinksminti, bet mokslinio tyrimų centras atliko tokius skaičiavimus. Galutinio pervežto produkto kaina išauga labai nežymiai. Kasgi yra tas nežymus kainos padidėjimas? Tai yra kaštai, kuriuos patiria didmenininkai, be abejo, jie tuos kaštus perdoda mažmenininkams, bet pažvelgime į kitą skaidrę ir pamatysime, kad vidutinis mokestis šešiuose koridoriuose siekia maždaug 4 eurų centus. Ir čia buvo pažiūrėti tie du pavyzdžiai - Sinės Paryžius ir Rotterdamas Kelnas. Ir pamatėme, kad ket, euro 4 e, sunkvežimiui kaštai išaugo 4 centais už kilometrą. Kaip žinia, prieš ekonominę krizę e, skaičiai šiek tiek sumažėjo. Jeigu pažvelgtumėm į euro 5 sunkvežimius, tai suma išauktų net iki 25 procentų. Čia yra nurodyta ta suma toje skaidrėje. Vidutiniškai transporto kaštai išaugo 3 procentais nuo 1,8 procento iki 5,2 procentų, kaip minimumas ir maksimumas. Rotendamas ir Kelnas e, yra brangiausias maršrutas. Kelių mokesčiai visoje Europoje sviruoja nuo 10 iki 30 euro centrų vienam automobiliui vienam kilometrui ir ta suma išauks maždaug 25 procentais vidutiniškai. Bet be bejonės viskas priklauso nuo tikrųjų e, išorinių kaštų. Tačiau jau komentuodamas ankstesnę skaidrę sakiau, visa tai turės labai nedaug įtakos galutiniai produkto kainai. Jeigu komisija tikrai išlaikys tą galutinio produkto kainą taip smarkiai nekintama, tai e, bus neblogas pasiekimas. Kodėlgi mes tą darome? Manome, kad makroekonominė ES internacionalizavimo nauda yra kur kas didesnė negu mikroekonominis poveikis, kurį duoda nauji mokesčiai todėl padidėja efektyvumas. E, mažiau bus e, tuščių grįžtančių automobilių, bus pradėta naudoti daugiau ekologiškesnių automobilių. Žinome, kad e, galbūt bus glaudžiau pradėta bendradarbiauti su kitomis transporto rušimis, kurios yra pigesnės. Grįžkime prie Šveicarijos pavyzdžio. Šveicarija, lyginant su vidutiniais Europos standartais, ir taip labai aukštus kelių mokesčius turi. Ir jeigu jie dar padidins juos sunkvežimiams, tai padidės sunkvežimių krovinio faktorius, koeficientas. Ir Šveicarija yra priėmusi 40 tonų limitą. Tačiau jie patys pripažįsta, kad padidėjus mokesčiams kur kas daugiau yra pervežama sunkvežimiais ir tušti sunkvežimiai kur kas mažiau važinėja. Taigi ilgesnėje perspektyvoje yra duodama pasiekiama naudos. Jeigu toks logistikos elgesys pasikeis ir verslo procesas prisitaikys prie pokyčių, tai turėsime kur kas geresnius rezultatus. Kodėl neįtraukėme CO2? Aš jau keletą kartų apie juos kalbėjau. E, mano kaštų susijusių su transporto grūstimis internalizavimas – leis sumažinti CO2 emisijas. Mm. Nes, kaip žinia, transporto grūstise yra sunaudojama daugiau kūro. Manoma, kad internalizavus tuos kaštus 8 procentais jo sunaudojimą būtų galima sumažinti. Tikimasi, kad e, transporto operatoriai e, organizuos savo transporto priemonių judėjimą patogesnių laikų, mažiau apkrautų laikų. Suskaičiuota, kad 30 procentų komerciniams tiklams naudojamo kūro yra susiję su transporto grūstimis. Jeigu tas, e, tuos kaštus internalizuotume, tai per metus vidutiniškai būtų galima sutaupyti 2,3 milijardo euro. Be to būtų sutaupyta 10-30 milijardų e, dėl to, kad būtų pereita prie efektyvesnių ir ekologiškesnių automobilių. Tokia automobilio apmokestinimo sistema leistų valstybėms narėms e, operuoti 10-30 milijardų eurų subalansuoto mobilumui, subalansuoto mobilumo labui. Tai būtų privalomos asignacijos. Paskutinėje skaidrėje kalbama daromos išvados. Išvada yra susijusi su komisijos idėjomis. Išorinis kašto apmokinimas tik, nedidė, apmokinimas tik labai nedidelė dalimi padidins transportavimo kaštus. Galutinio produkto kaina išauks labai neženkliai Ir netgi toks nedidelis kainos išaugimas skatins operatorius pritai, pakeisti savo elgesį, didinti automobilio efektyvumą ir racionaliau pasirenkant transporto rūšis, o globaliniu makroekonominiu lygiu internalizacijos bendra nauda bus svarbi visuomeniai. E, tai yra mažiau transporto kamščių, mažiau emisijų, papildomų lėšų atsiras tam, kad galėtume investuoti į subalansuotą mobilumą. Tuo metu, kai valstybės narės dėl ekonominės krizės turi ir taip daug e, prioritetų išlaidoms, ne tik transporto infrastruktūrą. Ačiū. Well, very much. Labai dėkoju ponui Paskuelį. Norės pasisakyti ponas Groš, EPP. Um. Ačiū labai, pana pirmininkė. Jei gerai supratau, tai šiandien diskutuosime apie šį tyrimą, o ne apie visą pranešimą. Mane labiausia domintų tarybos poziciją. Jos laukiame jau keletą mėnesių. Man tikrai buvo įdomu sužinoti, ko, ko buvo, buvo pasiekta šiuo tyrimu. Mm, na, o dabar būtų įdomu sužinoti būtent komisijos nuomonę susijusią ir su Eurovindėties peržiūra. Aš e, asmeniškai nieko naujo nesužinojau. Tiesa, gal neturėjau laiko įsigilinti į atliktą tyrimą, tačiau sąnaudų internalizavimas EPP frakcijai buvo labai svarbus, svarbus kai kurie jo aspektai, o jų nerandu šiame tyrime. Kalbant apie spūščių sąnaudas, turiu pasakyti štai ką. Kas turi drąsos apmokestinti ne tik sunkias svorės transporto priemonės, tačiau ir lengvąjį transportą, nes tikriausia realiai yra taip, kad būtent lengvieji automobiliai ilgiau stovi transporto spūstyse. E, tuo tarpu būtent sunkiasvorės transporto priemonės moka didelius mokesčius. Jei, pavyzdžiui, trečiadienį ryte pasivažin... pasivažinėtumėte Strasbūrė, pamatytumėte, kad e, Ten nėra jokių kamščių, ypač vasarą, kai mokyklos yra uždarytos. Taigi tas mokestis turėtų kisti. Kitas dalykas, kalbėsiu atvirai, komisija teigia, kad įmonėms internalizavimas bus neutralus vartotojams, internalizavimas taip pat ne, neutralus. Tačiau tas e, sąnaudas reikėtų perskirstyti. Šis tyrimas parodė, kad e, net su labai nedideliais resursais galime sąnaudas taip perkelti, kad niekas nenukentėtų. Turiu pasakyti, kad tai buvo išbandymas komisijai ir man tas pats pratimas netoks jau ir svarbus. Svarbu, kad man kas nors atsakytų į klausimą, ar šiuo tyrimu ir šią direktyvą yra siekiama surinkti daugiau mokesčių, ar tiesiog siekiama, kad judumas taptų paprastesnis. Nežinau, kaip man atsakysite į šį klausimą. Aš Galiu įsivaizduoti, kad, kurie, kad kai kurioms valstybėms narėms jau dabar blogai išgirdo žodį judumas. Paskutinis dalykas. Jei palyginsite kai kuriuos maršrutus, aišku, galime pasakyti, kad per mažai maršrutų buvo tirta, aš to nevertinsiu, tačiau koks skirtumas tarp Euro 5 ir Euro 6 maršruto Rotterdamas Kelnas? jei iš euro 4 reikėtų pereiti prie euro 5 ir aš kaip verslininkas turėčiau panalizuoti abu maršrutus, tuomet pasakysiu, kad aš pirkčiau euro 5 riedantį automobilį ir tokiu būdu uždirbčiau daug daugiau, net šiame brangiausiame maršrute. Tačiau man iškyla daugelis abejonių, skaitant analizėje pateiktus statistinius duomenis. Man tikrai kyla abejonių, kodėl naudotis brangiausių maršrutų yra daug pigiau nei pigesnių. Galiu pasakyti, kad į svarbiausius klausimus taip ir nesulaukiau atsakymų, o tie klausimai man kilo dar uh, tuomet, kai buvo svarstoma Eurovinietės direktyva. Būtų įdomu sužinoti, kokie svarstymai vyksta taryboje, kad nekalbėtume tik apie teorinius tyrimus, o apie konkrečias diskusijas. Ačiū ponui Groš, turiu dar devynis norinčius pasisakyti mano sąraše, taigi paprašyčiau kolegų kalbėti kaip galima trumpiau. Ponas Alkedroj. Ačiū ponui pirmininkė. ką ponas Groš kalbėjo, yra labai svarbu. Siekiama buvo laimėti laiko. Aš manau, kad mums teks palaukti dar keletą mėnesių, kol pamatysime rezultatus. Nepaisant to, pravartu dar kartą pažiūrėti į šios direktyvos taikymo pasiekmes. Ypač tiems, kurie svarstė šią direktyvą. Verta prisiminti, kad šiuo metu yra uždraustas išorinių kaštų internalizavimas. Jeigu direktyva bus pakeista, tai šis principas turės būti taikomas savanoriškai. Jis nebus privalomas. Tačiau aš nenorėčiau dabar pradėti bendro pobūdžio diskusijų. Norėčiau sutelkti dėmesį į tyrimą yra pateikti pasiūlymai, kurie rodo, kad ne visos išorės sąnaudos bus apskaičiuojamos arba integruojamos. Iš tiesų labai svarbu tą pažymėti. Kitas dalykas. Aš manau, kad poveikis realiom transporto išlaidoms bus minimalus, maksimaliai 5,2 procento ir nebus labai didelis poveikis, kalbant apie galutinį produktą. Tačiau poveikis bus, nes bus perinama nuo Euro 4 prie Euro 5 transporto priemonių. Ir jeigu įmonės pasirinks tokį kelią, jos turės finansinių interesų ir tai gali paspartinti automobilių parko atnaujinimą. Ir galiausiai tikiuosi mes pamatysime pereimą prie tausesnių transporto rūšių. Tačiau pati Eurovinietės direktyva nebus pakankama užtikrinti tvarų transporto sistemos veikimą. O tai yra viena iš svarbiausių priemonių, kalbant apie kitas priemonės siekiant mūsų tikslų ir mums svarbu, kad tokios priemonės būtų taikomos realiai. Taigi galėčiau daryti tokias išvadas. galėčiau pritarti ponui Groš. Jeigu lėšos bus tinkamo, tinkamai naudojamos, tai jos turėtų atnešti papildomos naudos. Kitas dalykas susijęs su lėšų asignavimu. Jeigu jis bus taikomas taip, kaip buvo pristatyta, tai turėtų atnešti teigiamų rezultatų. Kalbant apie spūstis, dabar atrodo, kad pritarėma mano kompromisiniam pasiūlymui kuriam pritarė ir komitetas, tačiau ne visai pritarė frakcija. Jeigu valstybė narė nori įtraukti grūščių mokestį į savo sistemą, tai ji turėtų apie tai gerai pagalvoti, nes tai turės tam tikrų pasiekmių. Ir šios direktyvos įgyvendinimas turės poveikio ne tik sunkiasvoriams kroviniams transporto priemonėms, bet ir lengviesiems privatiems automobiliams. Nepaisant to, mes vis dar bandome surasti kompromisą ir iš dalies galbūt tai ir atsako jūsų užduotą klausimą. Ir turiu klausimą tyrimą atlikusiems asmenims. Koksgi bus poveikis, jeigu infrastruktūros kaštai būtų visiškai ir sistemingai įtraukti atliktame tyrime yra žiūrima tik į išorės kaštus, tačiau jeigu mes pažiūrėtume ir į infrastruktūros kaštus, tai poveikis būtų dar didesnis. Todėl manau, kad dėrėtų į infrastruktūros kaštus pažvelgti atidžiau. Tuo norėčiau ir baigti ir manau, kad e, mes galėsime padiskutuoti šio klausimo. Pirmininkas, tai yra labai įdomus klausimas, kelintis daug aistrų, tačiau mes turime baigti nagrinėti šį klausimą 6 valandą, kadangi 6 valandą prasidės koordinatorių posėdis. Todėl prašyčiau kolegų pasisakyti glaustai. Norėčiau skirti 3 minutės kiekvienam. Alkadrai labai išplėtė jam skirtą laiką. Pone Henis Plašart. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Turiu konkretų klausimą. Klausydama apie tyrimą, susidariau savo vaizdą. Jeigu žiūrėsime į kelių transportą, negalima ignoruoti, kad daug pasiekta šioje srityje per pastarąjį laikotarpį. Kai kurie žmonės atkreipė mano dėmesį į tai, kad tyrimas neatsižvelgia pakankamai į pilną automobilių pakrovimą. Kalbant apie naštą visuomeniai, apie gautinį produkto kainą, sakoma, kad ji bus išliks beveik nepakitusi. Tačiau ar tą patį sakytume, jeigu kainą išreikštume ne eurais, o procentais? Praeitie mes esame nekarta kalbėję apie kitokius skaičius. Dabar kalbame apie 2,9 milijardo. Skirtumas yra didžiulis, iš kur buvo gautas toks skaičius ir koks bus viso šios sistemos įdėgymo mokestis, kiek tai kainuos. Na, aš manau, kad turėtume konkrečiau pažiūrėti į tikslius ir teisingus skaičius. Ačiū. That, Ačiū, ponė Lichtenberger. Yeah, Ačiū labai už tyrimo pristatymą. Noriu pritarti savo kolegoms. Manau, kad taryba tikrai galės džiugiai dar kurį laiką diskutuoti šią temą. Panalizavusi šį tyrimą, galiu pasakyti, kad čia atradau tuos pačius dalykus, apie kuriuos buvo kalbama jau seniau. Tai yra tai, kad um, galutinio produkto kaina nepadidės. Taigi, kodėl mes, pavyzdžiui, neatsižvelgiame į Šveicarijoje taikomą mokestį sunkesvoriams krovininio transporto priemonėms. Man atrodo, kad e, tai būtų buvę protinga padaryti ir pati perspektyva, būt, diskusijų perspektyva pakryptų galbūt kita linkme. Uh, Turiu pasakyti, kad e, ši sistema mums yra dar labai svetima, nepaisant jūsų pateiktų maršrutų pavyzdžių, vis dėlto mums ši sistema nėra visiškai aiški ir kaip reikės apskaičiuoti sąnaudų internalizavimą, ar bus numatytos tam tikros formulės, ar tam tikri principai. Panašu, kad sprendimai priimami dėl politinių aspektų. Norė, būčiau pasigedusi konkresnės konkretesnės informacijos susijusios su viršutinė riba ir apatinė riba. Būtų įdomu sužinoti, kokia riba būtų taikoma pačiam efektyvumui. Jei uh, ta riba būtų 2-3 centai, tai manau, kad pačioms valstybėms narėms Pritaikius šią sistemą niekas nesikeistų. Šios sistemos um, lankstumą ir galimybę taikyti ją reikėtų dar kvesionuoti. Mane nustebino tai, kad numatyta iki 2012 metų sukurti saveikias muitų sistemas ar rinkliavų sistemas. Aš čia tikrai nesu tokia didelė optimistė kaip jūs. Ir antrasis dalykas, jūs kalbate apie galimas diskriminacinio pobūdžio priemonės toms valstybėms, kurios yra ES pakraščiuose. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad diskriminuojamos yra tos valstybės, kurios yra tranzito valstybės, kurios yra ES centre ir kurios tikrai nukenčia nuo labai intensyvaus transporto. Paskutinis sakinys. Panašu, kad grūščių mokesčiai būtų patys veiksmingiausi. Ir aš nežinau, ar to siekiama taikant ir tešies moka principu. Šī prezentācija parāda, ka mums ir vēl vairāk. Aš e, galiu pasakyti, kad yra ir naujų argumentų, pavyzdžiui, dėl atskirų valstybių narių pozicijų taryboje. Idėja buvo tokia, kad išorės sąnaudos turėtų būti padengiamos iš karto, tačiau iškyla klausimas, kas turėtų mokėti. Mano šalis, valstybė, mes net neturime pirmosios eurovindėtės, o mokesčių mokėtojai naudo, atsiprašau, moka už naudojimąsi mūsų keliais. Manau, kad ši sistema nėra visiškai sąžininga. Jei intensyviau panagrinėsime eurovindėtės direktyvą, tai pamatysime, kad oro tarša sudaro penktadalį visos taršos. Tuo tarpu Rusija, kuri kartais uždraudžia Lietuvos ir Latvijos vežėjams kirsti Rusijos sienas ir tokiu būdu susidaro transporto spūstys pasieniuose. Kaip ponia Lichtenberger sakė, tokios valstybės susiduria su kitomis problemomis šiame kontekste. Aš esu, aš galvoju, kad tyrimas parodė, jog galutinis produktas nebus apmokestinamas daugiau arba tas skirtumas nebus didelis. Tačiau turint omenyje degalų kainas tartotinėse rinkose, tai būtent jos e, veikia rinkas. Ir pagaliau turėtume galvoti ir apie tai, kaip vienas procesas veiks kitą procesą ir kaip tai atsispindės galutinio produkto kainoje. Tik tada turime priimti sprendimą. Jei jūsų valstybė pasiskolintų iš Europos komisijos ar tarptautinio valiutos fondo pinigus, pinigų, gautų kreditą, tuomet jūs tikrai galėtumėte pamiršti apie bet kokį išorės sąnaudų internalizavimą, todėl kad šių sąnaudų mes tikrai negalėsime internalizuoti. Ponas Paskuo. Sí, gracias, señor presidente. Procuraré hacerlo como. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti trumpiau, kaip jūs ir prašėte. Šis klausimas yra mums visiems gerai pažįstamas ir mes nelabai keičiame savo poziciją šiuo klausimu. Europos komisijos ataskaita arba pristatymas buvo tarsi nuotokos pristatymas. Komisija teigia, kad nebus didelių papildomų kaštų. Ir gautinės, gautinio produkto kaina pakis nežymiai. Taigi mes klausime komisijos, koksgi tikslas tokio dokumento. Komisija teigia, kad makroekonominė nauda bus pastebima, taip pat ir mikroekonominė nauda bus aiški. Aš aišku džiaugiuosi, kad yra dedama pastangų rengiant tokį tyrimą, tačiau šis tyrimas neatspindi aktualių duomenų. Jis kalba apie išorės kaštų internalizavimą ir sakoma, kad bus taikomas kelių transportų, ypatingai sunkias svoriams kroviniams automobiliams. Būtina tą išplėtoti ir kitoms transporto rūšiams, jeigu to nebus siekiama, tai manau, kad apskritai visas tyrimas praranda savo prasme. Aš manau, kad ateityje turėsime grįžti prie to klausimo ir jį aptarti kur kas išsamiau. Nepaisant visko, reikia pasakyti, kad išgyvename ekonominę krizę. Iš tiesų yra viskas įkainojama, tačiau tai net neša naudos nei ES, nei valstybėms narėms. Taigi aš nematau čia tinkamo kelio. Galbūt čia tiesiog yra bandoma laimėti laiko. Ačiū. Dėkoju ponui Paskual, ponas Leichtfried. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Nuostabų tyrimą pateikė komisija, kuris parodė vieną dalyką tie, kas iki šiol nemokėjo už sąnaudas, nenukentės nuo naujos sistemos. Apskritai niekas įvedus naująją sistemą nenukentės. Jei būtumėte manimi patikėję, tai nebūtų reikėję jokių tyrimų, nes aš tai ir sakiau. Jau seniai sakiau, kad kainos nekils, bus naudojamasi teršėjas moka principu. Patys sunkiasvoriai automobiliai bus lengvesni, sumažės transporto grūstys, bus mažiau teršiama aplinka. Vieno dalyko nesuprantu. Jei kalbame apie tai, kad mes norime sukurti mažiau anglies e, išmetančią transporto sistemą, tai kodėl mes neįtraukiame tų septyn, tą 70 procentų, kuriuos turėtume įtraukti. Buvo kalbama, kad transportas sukelia 30 procentų visų, visos atmosferos taršos. Taigi aš nesuprantu, uh, E, kodėl nektai įtraukiami tame tarpe ir į tyrimą. Aš iš karto galiu atsakyti į ponios Lichtenberger klausimą. Lab... Jau dabar galiu pasakyti, kad kai kurie aspektai nebuvo įtraukti todėl, kad buvo nenorima neigiamų tyrimo rezultatų. Taigi turėtume jau dabar pagalvoti, uh, Ar tai, kad neįtraukėme CO2 į bendrą sąnaudų apskaičiavimo sistemą, ar tokiu būdu nepadarėme klaidos? Mes dėlsėme, mes e, nieko neveikiame ir tai kenkia mums visiems, turėtume paskatinti tarybą išsakyti savo poziciją. Ačiū labai, ponia Foster. Ačiū labai, keletas trumpų pastabų. Aš nelabai supratau pristatytą tyrimą, nesupratau apie ką jis, nežinau, ar jis buvo naudingas. Manau, kad kalbant apie ketvirtą ir penktą maršrutą ir visus kitus dalykus, mes aišku galime būti labai tikslus. Viename iš paskutinių puslapių yra pateikiama pas, pateikiama tokia pastraipa. Jei e, visas transportas bus e, perkeltas e, į riedmenų transportą ar jūrų transportą, tai sumažės sausumos transportas. Šiuo metu nedaug krovinių vežama riedmenų transporto todėl, kad jis yra brangus. Jei um, mes naudosime šią sistemą, tai mes vėl perėsime nu, prie krovinių pervežimo sausumos keliais. Norėčiau komisijos paklausti. Savame suprantama, mums reikia stengtis neutralizuoti kai kuriuos dalykus. Kita vertus, pačios valstybės narės turi nuspręsti, ar jos um, nustatys mokesčius už grūstis E, galbūt reikėtų apmokestinti ir lengvesnės nei 3,5 tonų transporto priemonės. Kai kurios dalykus perskaičiau pirmą kartą ir būtų įdomu, kaip komisija atsakytų į mano klausimus. Ačiū labai, ponia Foster, ponas Kok. Ačiū labai. Pone Paskarelė, aš tikrai vertinu jūsų veiklą Europos komisijoje. Tačiau aš abejoju kai kuriais tyrimų rezultatais. Pirmiausia, tyrimas parodė, kad padidės administracinė našta nepasiekus tikslų. B. Patys ekspeditoriai turėtų galimybę išsakyti savo mintis. Ir jei mes teigiame, kad e, išorės sąnaudos didės, mes turi, turėtume lankščiau reaguoti į kabotažo standartus. Ir turiu pasakyti, kad mes kai kurių problemų tiesiog nežinome. Galėtume licencijas teikti tik ekologiškiams automobiliams. C apskritai nereikėtų jokios eurovinietės. Ir pagaliau noriu pasakyti, kad papildomos finansinės priemonės skatinant judumą miestas yra, na, mano galva, blogas juokas, nes jau dabar mes labai daug pinigų išleidžiame infrastruktūros išlaikymui, bent jau Vokietijoje, nereikėtų judumo dar labiau didinti. Ponas Vandal. Verrassende uitkomst deze studie, want als je ziet wat de product. Ši studija duoda gana aiškius rezultatus. Matome, kad 0,3 procentai nustatyta suma. Vadinasi, tokie kaštai iš tiesų egzistuoja. Ar e, iš tikrųjų tie studijos rezultatai gali būti patikimi? Antras dalykas yra susijęs su grinaisiais rezultatais. Atrodo, kad 2,4 procentai galėtų būti sumažinta sumeta. Kad jūs galėtumėt pasakyti, kodėl buvo nustatyti 2,4 procentai. Kągi tai reiškia? Niderlanduose vadinasi kaštai išauktų pusantro milijardo, ES bendrai 10-15 milijardų. Jeigu bendroji įplaukų suma iš sistemos yra 2,5 milijonų, tai kaip viską subalansuoti. Taigi mane domina kaštai ir poveikis, efektas. Ačiū, ponė Vandalin. Ponas Paskuelį. Yra klausimų, kuriuos jūs turėtumėte atsakyti. Yra įtarimų, kad e, taryboje patys žmonės negali sutarti dėl šios studijos. Ar galėtumėte atsakyti parlamentarų klausimus? Uh, to... Pabandysiu atsakyti, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kad suteikėt žodį. Ir aš turėčiau atsakyti taip, kad parlamentus patenkinčiau. Negaliu atsakyti dėl politikos. Aš neturiu jokių pasiūlymų ar kažkokiu vertinimu dėl pasiūlymų. Mes kalbam tik apie studiją, apie mokslinius metodus ir geriausias įmanomas priemonės, kurias sukūrė mokslinio tyrimų centras, bandant suskaičiuoti Eurovinėtės direktyvos poveikį. E, tokiame pavydelė, kokį siūlo komisija. Realiomis sąlygomis, kiek tai kainuotų. Taigi aš savo atsakymus apribosiu pateiktais klausimais dėl pačios studijos, o ne dėl komisijos pasiūlymo. Pirmiausia, studija yra tokia, kokia yra. Joje nėra kalbama apie daugelį čia paminėtų klausimų, pavyzdžiui, transporto rūšių pasirinkimas, ar atsantikinai e, e, kiek kainuoja geležinkelių ar kelių transportas kokios politikos Europos komisija ir ES turėtų laikytis dėl išorinių kaštų internalizavimo skirtingoms transporto, skirtingoms transporto rūšims. Aš manau, kad aš apie tai kalbėjau jau savo žanginiai kalboje ir nieko nekartosiu. Jūs puikiai žinote, kad Peru Eurovinietė mes sprendžiame tik vieną kur kas platesnės problemos dalį, bet ta dalis yra labai svarbi. Ir turbūt visi tą pripažįsta. Kas atsakingas už transporto grūstis? Aš nemanau, kad e, politika dėl to gali būti kalta. Aš prisipažįstu, kad tą faktą puikiai pažįstu. Sunkvežimiai nėra vienintelė transporto rušis atsakinga už kelių e, sangrūdas. Tačiau ir čia mūsų turimos priemonės yra numatytos ES teigimo sutarties transporto politikoje. O toje transporto politikoje nėra kalbama apie individualius automobilius. Kiekviena valstybė narė gali elgtis taip, kaip reikia. Ponas Elkadravi e, praeistais metais e, savo ataskaitoje pateikė visą eilę pasiūlymų, kurie dabar taryboje yra svarstomi e, prieš priimant Eurovinėtis direktyvą. Yra visi nukreipta tą pačią kryptimį. Mes suprantame, kad dėl transporto grūščių priežasčių negalime kaltinti tik vienos transporto rūšies vartotojų. Visos valstybės narės turi vertinti sistemą bendrai ir transporto rūšis bendrai, galvodamos apie tai, kaip panaudoti bendrijos priemonės ir nacionalinės priemonės. E, pone Plaskal, jeigu aš teisingai supratau, ką jūs norėjot pasakyti, jūs klausėte, ar atliekant įvairius mm, simuliavimo projektus, bandymuosius projektus, buvo atsižvelgta į vairavimo valandas, vairavimo greitį ir panašiai. Tai aš noriu atsakyti, kad taip, tą darėme, atsižvelgėme. Taip pat ji norėjo sužinoti, kiek, kainavo, kiek kainuotų sistemos eksploatavimas. Tai priklausys nuo kiekvienos valstybės narės pasirinkimo didelė dalimi. Be to, tai priklausys nuo to, kiek elektroninės, apmokės, elektroninės apmokestinimo sistemos bus prieinamos. Bet jei palygintume tai, kas buvo 2007 su tuo, kas bus 2012 metais, tai turime nepamiršti, kad žvelgiame tik į apskaitos knygas. Mes nekalbame apie vieną kokią nors atskirą sistemą, mes kalbame apie skirtingų transporto rušių saveikumą. Komisija jau prieėmė sprendimą parengtas veiksmų planas iki 2012 metų, kurį paremė vairios valstybės narės ir šios studijos veikėjai apie tai, studijos rengėjai apie tai pagalvojo. Ir yra imamasi visų reikalingų priemonių, kad planas būtų įgyventas 2012 metais. Operacijų kaštai labai didelė dalimi priklauso nuo tikrųjų valstybių narių aplinkybių, Reikia žiūrėti, kas jau egzistuoja. Žinoma, sukurti visiškai naują sistemą transeuropinėme tinkle tose šalyse, kur dabar kelių mokesčiai neįmami, kainuos kur kas brangiau. Reikės sukurti e, papildomus infrastruktūros elementus, lyginant su, tuo, su tomis šalimis, kur jau yra reikalinga infrastruktūra. Todėl negaliu dabar apibendrinti ir pamatuoti naujos sistemos įgyvendinimo ar eksploatavimo kainos. 2,3 milijardai, kurie bus atiteks visuomenės labui. Visose šiuose studijose yra vadovavimasi tam tikromis prielaidomis. Visos prielaidos leidžia padaryti tam tikras išvadas. Ir aš galiu labai detaliai E, pasakyti, kokios naudos ir per ką visuomenė gaus. Ir jau tai minėjau, nieko nekartosiu. Taip, tai yra prielaida, remta išsame informacija ir patirtimi. Tačiau bendrai mes susumavome išorinius kaštus ir tai, kaip tai būtų galima sumažinti, e, apskaičiavome poveikį klimato kaitai, E, poveikį transporto grūščių sumažinimui, autoparko atnaujinimo e, tikslams, transporto efektyvumo padidinimas. Aš paaiškinau, kad e, operatoriai yra atsakingi už. Atsiprašau, padidinus Šveicarijoje kelių mokesčius, operatoriai sureagavo taip, kad e, pradėjo efektyviau organizuoti pervežimus. Mažiau važiuoja tuščių automobilių, geriau yra organizuojama viskas ir panašiai. Ta pati galėtume pasakyti ir apie Vokietiją. Taigi, toks būtų apibendrinimas. Buvo pateiktas klausimas dėl to, kiek sumažės CO2 emisijos. Nežinau, ponė Lichtenberg, aš teisingai supratau, bet aš tik noriu aiškiai pasakyti, kad kaip jau minėjau, komisija kalbėdama apie Alkadravį pranešimą dėl daugelio priežasčių nusprendė politiškai neįtraukti CO2 į šį pasiūlymą. Tačiau, kadangi anglės dvideginis į atmosferą yra išmetamas sudegus angliavandeniliams, transporto grūščių sumažėjimas įvedus atitinkamą mokestį duotų tokį rezultatą, kad, kaip suskaičiuota, būtų mažinama daugiau kūro ir 8 procentais mažiau išmetama, būtų deginama daug, mažiau kūro ir 8 procentais su, sumažėtų CO2 išmetimas. Tačiau be abejonės komisija visuomet yra pasirengusi papildomai paaiškinti jūsų komitetui visus rūpiamus klausimus. Ačiū. Dėkoju ponui Paskuelį ir visiems komiteto nariams. Tai buvo paskutinis klausimas mūsų darbo tvarkėje. Dabar vyks koordinatorių posėdis. Kolegoms norėčiau priminti, kad rytoj posėdį tęsime trečią valandą šioje salėje. Dėkoju visiems. Pirmininkas taip pat noriu padėkoti vertėjams, dirbantiems tiek kabinose, tiek ir gestų vertėjams.